Dear colleagues, good, good afternoon. May I propose that we... Gerbėjai kolegos, aš norėčiau pasiūlyti pradėti mūsų posėdį. My natural authority is null. Zero. You need the, uh, the gavel. okay, let me. Na kągi, aš norėčiau pirmiausia palinkėti jums visiems laimingų naujųjų metų. Linkiu jums sėkmės privačiame gyvenime ir darbe. O dabar siūlyčiau perėti prie darbo tvarkės. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau pasakyti, kad 20 ir 21 punktai tai yra pono Roberto Jaroslavo Ivaškevičiaus klausimai yra atidėti. Dešimtasis darbo tvarkės punktas – prekybos paslaptis. Dėl šio dokumento mes nebalsuosime, mes jį tik tai aptarsime. Šiandien mes taip pat išklausysime ir pirmininkaujančių Niderlandų atstovo pristatymą. Jis mums papasakos apie savo pirmininkavimo programą per kitus šešis mėnesius. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas ketina apsilankyti Hagoje vasario 8-9 dienomis. Ir tie iš jūsų, kas norėtų dalyvauti šioje delegacijoje, turėtumėt pranešti e, e, mūsų sekretorijatui ir savo frakcijų e, darbuotojams apie tai. Bet to norėčiau priminti, kad šiandien mums taip pat reikės panaudoti ir mūsų balsavimo korteles, todėl prašau jas pasiruošti. Bet to koordinatoriams, e, daugumos kurių beje nėra, nėra dar salėje, priminti, kad koordinatorių posėdės vyks pirmadienį sausio 18 dieną Strasbūrė ir prasidės jisai 19 e, valandą. Tai tiek buvo pirmininko pranešimų. Mes turėtume taip pat patvirtinti gruodžio trečiosios dienos posėdžio protokolą. Ar turėsite kokių nors pastabų, prieštaravimų? Ne. Gerai, tuomet laikysime, kad šio posėdžio protokolas yra patvirtintas. Periname prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Tai yra prie bendrosios rinkos paslaugų centro priemonių pristatymo norėčiau pasakinti pas mus atvykusi ponę Suberti. Ir ponė Rešman, jos atstovauja komisijos generaliniam direktoratui, kuris užsima šiais klausimais. Prašau. Labą dieną, vyrai mane girdite? Puiku. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau prisistatyti Aš esu iš augimo generalinio direktorato atstovė ir aš esu atsakinga už taip vadinamą bendros rinkos paslaugų centro priemonės. Kartu su manimi atvyko kiti mano uh, kolegos. Aš norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad Jūs e, ir ypač Jūs, pirmininkė, suteikite mums galimybę pristatyti, Jums išsamiau pristatyti taip vadinamasis bendrosios rinkos e, paslaugų centro priemonės. Taigi, apie ką mes kalbame? Čia ne, kalbame apie bendrą rinką, o tai yra labai svarbus mūsų ekonomikos elementas, bet mes čia kalbėsime ne apie e, teisės aktus, ne apie sutarties nuostatas, bet apie labai konkrečias priemonės, už kurias mes esame atsakingi komisijoje. Kartu su komisija da, de valstybės narės yra atsakingos už šių priemonių įgyvendinimą. Jos yra reikalingos tam, kad bendra rinka taptų tikrovę ir kad jį veiktų praktikoje. Pirmiausia, aš norėčiau jūs kreiptis, paprašydama padėti mums kleisti informaciją apie šias priemonės. Jūs galite tai daryti ir savo valstybės narėse, savo apygardose, pasinaudodami visais savo kontaktais. Ir mes manome, kad tokia jūsų pagalba būtų mums ir piliečiams labai reikalinga. Mes esame parengę kelias skaidrės. Aš nežinau, ar galėjęs kolega dabar jas parodyti. Bet bet kuriuo atveju aš siūlyčiau štai ką. Aš labai trumpai jums papasakosiu apie šias priemonės, o po to mes jums parodysime trumpą filmuką, iš kurio jūs viską ir galėsite suprasti. Ir po to, jeigu jūs turėsite kokiu nors klausimu, mes su malonumu į juos atsakysime. Taigi, kai mes kalbame apie bendros rinkos paslaugų priemonės, Iš esmės mes kalbame apie taip vadinamasias Taip vadinamą bendrosios rinkos valdysenos ciklą. Jūs čia matote, kaip jis atrodo šioje skaidrėje. Iš šios skaidrės jūs e, galite pamatyti, kaip vyksta bendrosios rinkos e, nuostatų gyvendinimas ir mes nekalbėsime apie teisės aktų tvirtinimą arba apie teisės aktų perkelimą į nacionalinius teisynus, nekalbėsime ir apie galimą e, teisės aktų pažeidim, pažeidimą, kalbėsime tik apie konkrečias priemonės. Pirmiausia, informacija. Mes žinome, kad vidaus rinkos e, srityje yra daugybė įvairių taisyklių. Ir žinome, kad viena iš problemų, su kuria susidurėme, tai yra tai, kad per mažai žinoma yra apie šias e, taisyklės. Piliečiai, verslininkai mažai apie tai žino, mažai jie žino ir apie tai, kokias priemonės mes turime tam, kad galim būtų skleisti informaciją apie vidaus rinką reguliuojančias taisyklės ir apie uh, visų taisyklės, kurios yra išdėstytos ES e, informacinėme portale. Kitas e, žingsnis - įgalinimas ir ryšių kūrimas. Ką tai reiškia? Mes kūrėme įvairias priemonės, kurios turėtų skatinti ir lengvinti bendradarbiavimą tarp e, nacionalinių įstaigų, Ir pirmiausia, čia galvojame apie taip, kaip galima būtų padėti jiems rengti teisės aktus. Mes turime atskirą priemonę. kuri gali būti taikoma įvairiose sritise. Iš pradžių turėjome direktyvą, kurie buvo išdėstytos šios e, priemonės, po to ji buvo praplėsta, ją pakeitė kitos uh, teisės aktai ir, pavyzdžiui, Europos profesinė kortelė yra viena iš priemonių, jį turėtų būti e, jau netrukus paleista. Ir dar viena priemonė įdomi, pavyzdžiui, kultūros prekių gražinimo direktyva. Dar viena skaidrė. Jūs prisimenate tikriausiai, kas yra Solvit, mes esame už jį atsakingi. Kasgi yra Solvit? Solvit yra priemonė, kuri leidžia komisijai ir valstybių narių institucijoms bendrauti, siekiant padėti e, joms spręsti įvairias problemas ir sunkumus, kurio, kurie gali rastis įgyvendinant įvairias su vidaus rinka susijusios taisyklės. Ne, ir siekime spręsti tas problemas draugiškai, vengiant įvairių konfrontacijų tarp valstybių narių. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, mums yra žinoma, jog e, tą sistemą galima naudotis e, siekiant ir kitų tikslų. Mes šiuo metu nagrinėjame, kaip galima būtų praplėsti Solvit sistemos taikymą ir neseniai, pavyzdžiui, buvo patvirtinta vidaus rinkos strategija, ją neseniai tai yra spalio pabaigoje patvirtino komisija ir tikiuosi, kad netrukus pamatysite tą dokumentą. Ir Solvit yra visos tos nu, strategijos e, elementas. Mm -hmm Ir e, tai yra priemonė, kuri turėtų mums padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi vidaus e, rinką reglamentuojančių taisyklių. Ir dar vienas dalykas. Šiuo metu mes e, daug laiko skiriame ekspost vertinimui, tai yra mes stengiamės įvertinti, kaip valstybėms narėms sekasi įgyvendinti su vidaus rinka susijusios nuostatas. Kiekvienais metais mes atliekame įvertinimą, kiekvienais metais mes palyginame situaciją valstybėse narėse, palyginame, kaip valstybės narės taiko su vidaus rinka susijusius, susijusius teisės aktus. Ir mums yra žinoma, kad sistemą dar galima būtų gerinti, tobulinti. Ir mes galvojame apie tai, kokių papildomų rodiklių mums prireiks ateityje tam, kad galėtume kuo prasmingiau atlikti tokį įvertinimą. Tai tiek trumpai apie mūsų turimas priemonės. Dar labai trumpai, štai šita skaidrė, kurioje jūs matote, kad iš tikrųjų tos priemonės pasiteisina. Pažiūrėjus, jei pažiūrėsite į tai, kiek žmonių aplanko ES portalą, pamatys, šiame portale yra pateikiama suprantama kalba, yra informacija apie mūsų darbą, 23 kalbomis yra pateikiama. Ir matote, kad kad net daugiau nei milijonas apsilanko žmonių apsilanko šioje svetainėje kiekvieną mėnesį. Na, be abejo, galima būtų pasakyti, kad viską uh, uh, viskas yra relativu šiame pasaulyje. Europos Sąjunga gyvena 500 milijonų žmonių, tai gal vienas milijonas ir netrodo labai daug, bet bet kuriuo atveju tai yra kur kas geresnis rodiklis nei buvo praeitėje. Tai rodo, kad ta svetainė yra naudinga, be to mes atlikome vertinimą ir išsiaiškinome, kad šios svetainės naudotojai yra ją patenkinti. Dar vienas e, dalykas e, tai yra tai, kad jūsų Europa, ši svetainė taip pat bus labai svarbi, apie ją kalbame be, be e, bendros skaitmininės rinkos strategijoje ir ji bus skirta tam, kad mūsų piliečiai, verslininkai ir ir visi kiti galėtų labai lengvai rasti informaciją apie Europos Sąjungos, Sąjungos ir nacionalinės taisyklės galiojančias įvairiose srityse, kad galėtų tiesiog vienoje svetainėje vis rasti visą jiems reikalingą informaciją. Be to jūs matote, kad 2015 metais 20 tūkstančių prašymų suteikti patarimą mes gavome ir uh, Iš tikrųjų, jų buvo net ir daugiau, tie prašymai yra susiję su įvairiais e, klausimais, nebūtinai griežtai tik su vidaus rinkos įgyvendinimu. Solvit mechanizmas, apie kurį aš kalbėjau, šiek tiek šiemet praeitais metais sumažėjo skaičiai, bet vis tiek tas skaičius yra ne, nemažas, 2236 vidaus rinkos informacinė sistema apie ją taip pat e, aš jau kalbėjau, ji yra skirta tam, kad būtų skatinamas tarp valstybinės administracinės bendradarbiavimas. E, ši sistema yra taikoma dešimčiai įvairių politikos sričių. Ši sistema yra sparti, labai greitai viskas yra sprendžiama ir ši sistema taip pat jau kitą savaitę veiks ir e, pilnu režimu sausio 18 dieną ir e, ji bus pristatyta kartu su Europos profesinės kortelės projektu. Čia jūs matote rezultatų vertinimo lentelę, matote valstybės narės įvairius įvairius aspektus, kurie yra vertinami valstybėse narėse. Ir tos spalvos taip pat yra prasmingos, jos žymė valstybės narės pažangą. Ir baigdama norėčiau pasakyti štai ką, padėkite mums. Mes manome, kad šios priemonės yra da, naudingos, padėkite mums jas gerai taikyti. Taip yra šiokių tokių gal nesklandumų, sunkumų, bandome juos dabar įveikti įvairiomis priemonėmis, įvairiose sritise ir esame įsitikinti, kad galima būtų plačiau naudoti visas šias priemonės ir Dar kartą norėčiau pasakyti, kad e, vidaus rinkos informacinė sistema bus taikoma ir e, įgyvendinant Europos profesinės kortelės projektą. E, Solvit geresnės vidaus rinkos taisyklių taikymas. Tai yra svarbus dalykai ir mes glaudžiai bendradarbiavome komisijoje ir stengiamės e, suprasti būdų, kurie padėtų mums spręsti tas problemas, kurios nepatenka į Solvit taikymo sritį. Ir taip pat mes nuolat galvojame apie taip, kaip galima būtų pagerinti valstybių narių e, veiksmų vertinimą, kai vertiname, ar kaip jos praktikoje taiko valstybė e, vidaus rinkos taisyklės. Taigi bet kokia jūsų pagalba mūsų darbe būtų labai naudinga. Taigi beveik baigėme, dabar tiesiog parodysime jums e, dviejų, trijų minučių filmuką, kuris aiškiai jums e, parodės, kaip veikia šios priemonės. Jis, ko gero, tai bus geresnis paaiškinimas nei visa mano kalba.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 Uh, thank you very much for this presentation. Labai ačiū už šį pranešimą. Esu tikras, kad jis bus labai aktualus žmonėms mūsų valstybėse narėse. Ar nariai turėtų kokį nors klausimų svečiams? Atrodo, kad ne. Labai ačiū už tai, kad atvykote ir pristatėte mums šį pranešimą. Dabar galime pereiti prie penktojo klausimo. Tai yra visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Perduosiu žodį pranešėjai poniai Hautala. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Keičiame temą. Kalbėsime apie tai, kaip Teisinių klausimų komitetas turėtų reikšti savo nuomonę apie 1041 reglamento 2001 taikymą apie ES teisės aktų gyvendinimą ir taikymą. Noriu padėkoti Jums visiems už pateiktus 19 pakeitimų. Manau, kad daugumą iš jų tikrai galima įtraukti į nuomonę kaip papildymus. Galbūt, be abejo, reikėtų paieškoti ir kompromisų. Aš tik noriu pabrėžti vieną aspektą, kurį dar dėrėtų panagrinėti. Siūlyčiau neskubėti, nes mes neturime čia galutinių laiko terminų. Tai yra ataskaita kaip yra taikomi teisės aktai tam tikrais metais. Aš turiu patirties, kad kai kuriais metais tie teisės aktai buvo patvirtinti plenarinėje sesijoje tik Liepos mėnesį, todėl mums reikėtų pasižiūrėti, kas iš tiesų kelia nerimą parlamente ir visuomenėje. Visuomenės teisė peržvelgti dokumentus. Čia labai aktualus ir trišalių dialogų klausimas. Mes turėtume atidžiau panagrinėti šią temą. Aš puikiai bendradarbiavau su ponia Ferrera, kuri taip pat dirba jūri Ji e, rengė metinę ataskaitą Libe komitete. Mes abi sutarėme, kad reikėtų skirti daugiau laiko, nei buvo numatyta. Reikia pasižiūrėti, kokie yra mūsų įsipareigojimai, kaip mes turime skatinti skaidrumą ir atskaitomybę čia kalbu ir apie trišalius dialogus. Mes organizavome vidaus seminarą, apie jį bus pranešta visiems komiteto nariams, tinkamiems darbuotojams. Norime organizuoti tą seminarą kitą savaitę Strasbūrę nuo 9 ryto iki 12. Trečiadienį mes pasikvietėme ekspertę iš Amsterdamo universiteto, ponė Derekirti, ji yra daugeliu iš mūsų pažįstama, dirba ir šioje srityje nagrinėja galimybę apžvelgti dokumentus. Buvo pateikta pakeitimų, mano nuomonės pranešimui, ponas Vivka sakė, kad pirmiausia reikėtų viską aptarti parlamente. Reikėtų pasižiūrėti, kokia yra Europos parlamento pozicija, kaip yra vertinamas trišalių dialogų skaidrumas. Kaip žinote, dabar jau tapo praktiškai norma kad yra e, užbaigiama taip e, teisės aktai tarp institucijų. Vyks ir šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ketvirtadienį mes kalbėsime apie pakeitimus, aptarsime ir trišalių dialogų skaidrumo klausimą. Aš nenoriu dabar gilintis į turinį. Tik norėčiau paskatinti visus susidomėjusius narius, jų asistentus dalyvauti tame seminare Strasbūrė. Tuomet mes galėsime susitarti dėl pakeitimų ir įtraukti naujas dalis į šią nuomonę. Mes čia bendratarpiavame su Laura Ferrera iš Libe komiteto. Tai yra tokia tarsi privati iniciatyva, bet mums atrodo, kad būtina padiskutuoti giliau. Man malonu pasakyti, kad kiek aš žinau, Europos parlamente tokiu lygiu nebuvo kalbama apie trišalių dialogų skaidrumą, todėl nereikėtų praleisti šios galimybės. Dar kartą noriu padėkoti Ferrera Vivka ir kitiems, kurie prisidėjo rengiant nuomonės pranešimą. Ačiū. Dėkoju, ponė Hanibau. Dėkoju. Labai ačiū poniai Hautalai, kuri taip daug padirbėjo. Šis dokumentas iš ties svarbus. Džiaugiuosi, kad jam bus skiriama pakankamai laiko ir diskusijų, ypač kai kalbame apie trišalius dialogus. Man atrodo, kad seminaras puikiai iniciatyva. Trišaliai dialogai nuolat vystosi ir ateina momentas, kai reikia atsitraukti atgal ir pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Gerai, kad apie tai yra diskutuojama. Visame pranešime yra nuolat kalbama apie skaidrumą. Bet kuriai viešai institucijai skaidrumas yra būtinas, ypač tokia institucijai, kuri yra demokratiškai renkama. Tad mes privalome ir toliau apie tai diskutuoti, nes ši tema vis vystosi. Norėčiau paminėti dar keletą aspektų. Teisingumo teismo bylų sprendimai. Dabar po Lisabono sutarties įsigaliojimo yra griežčiau taikomi tie sprendimai. Tai yra labai įdomu ir gerai, kad tai įvyko. Apie tai kalbama ir šiame pranešime. Aš manau, kad pono būda pakeitimas apie deleguotusius teisės aktus yra labai svarbus. Tai yra labai Mm, reikšminga es teisės aktų dalis, gerai, kad yra apie tai diskutuojama, gerai, kad tos diskusijos tęsiamos. Tikiu, kad pasieksime puikių rezultatų taip dirbdami. Dėkoju. Ačiū. Ar būtų dar kokių pastabų? Atrodo, kad ne. Jei gerai suprantu, mes turėsime balsuoti sausio 28. -ąją pirmininkė, aš dabar norėčiau oficialiai pasiūlyti štai, ką reikėtų numatyti daugiau laiko. Panašu, kad ne tik ponė Ferrera, kaip pranešė, bet ir Libės sekretorijatas mano, kad reikėtų daugiau laiko atsakingam komitetui. Aš tikiuosi, kad mes neskubinsime šio pranešimo prieimimo. Jei jūs tam pritartumėte, ponė pirmininkė, galbūt būtų galima numatyti kitą laiką. Gal reikėtų numatyti papildomus vieną ar du mėnesius, kad mes tikrai galėtume susidaryti galutinę nuomonę. Sekretariatas pasižiūrės į kokią datą būtų galima perkelti balsavimą. Atrodo, kad daugiau niekas žodžio neprašo. Taigi mes galime tęsti darbą ir perėti prie šeštojo klausimo. Tai yra Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas. Aš dar kartą perdodu žodį ponai Hautala. Ačiū, atrodo, aš ta, kuri tikrai jau taip išpuolė, kad privalėjau būti 11 dienos šiandienos posėdėje. Taigi ir pristatau viską taip, jungtinių tautų konvencija dėl asmenų su negale teisių yra nepaprastai svarbi. Aš visuomet pasakau, kad tai yra pirmas tarptautinis sustarimas kur Europos parlamentas, tiksliau Europos Sąjunga, kurį ratifikavo kaip po tokį dėl tų uh, galių, kurias suteikė Lisabonų sutartis. Dabar mes e, ypač turime pažiūrėti į um, e, Junktinių tautų komiteto baigiamasias išvadas konkrečiai ypač tuos aspektus, kurie patektų į Teisės reikalų komiteto kompetenciją. Reikia paminėti, kad vyksta gyvas bendarbiavimas tarp didelio skaičiaus komitetų parlamente šiuo klausimu ir tikrai visa tai vertingas darbas. Nes reikia pasakyti, kad trūksta e, tikrai tai, kad asmenys su negale negali naudotis savo teisėmis, tai yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimas ir be to reikia atsižvelgti į tai, kad um, asmenų, kurie turi vienokią kitokią negalę, e, skaičių skaičiuojamas milijonais. Kiekvienas iš mūsų bet kada galime uh, tapti neįgaliu dėl uh, nelaimingo atsitikimo, avarijos ar dar kažkokio tai kitokio atvejo susirgymo. Taigi reikia pasakyti, kad visų pirma turi būti vienodas asmenų pripažinimas e, įstatymo akivaizdoje ir, ir čia mūsų komitetas tą pabrėžė, kalbant apie Junktinių tautų konvencijos įgyveninimą. Ir aš norėčiau, kad mes sureaguotumėm į tai, kad būtina užtikrinti, jog visi asmenys su negale, kurie, pavyzdžiui, neturi uh, kurie galbūt yra neveiksnus, pripažinti neturi visų teisių, kad jie būtų teisingumo sistemoje, kad jie galėtų pasinaudoti visomis turimomis teisėmis pilnai ir ta tei, prieiga prie teisingumo yra labai svarbi, nes iš tikrųjų labai trūksta uh, valstybėse narėse tinkamos prieigos prie teisingumo. Taigi tas neveiksnumo aspektas labai svarbus. Labai svarbu yra realiai gyveninti, ratifikuoti ir gyveninti tą susitarimą ir visi lydimieji aktai, visa tai, kas yra daroma paskui valstybėse narėse, yra labai svarbu, ypač kuomet e, procesas nepakankamai spartus ar, ar, ar tinkamas. Man atrodo, kad mes galėsime savo nuomonę pakankamai greitai patvirtinti ir perduoti ją, ją užimtumo komitetui, kuris yra parlamente atsakingas už šį klausimą. Thank you very much. Mr. Ačiū. Arinio Apinto. Uh, frizar duas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paminėti kai kurias mintis, kurios mano manimu yra labai svarbios. Realiai nėra prasmės nustatyti teises nustatyti, ką, į ką asmo turi teisę, pavyzdžiui, galvojant apie lygybę, apie pilietybę pilietinius aspektus ir taip toliau, jeigu asmenys dėl fizinių ar socialinių kažkokių tai aspektų neturi galimybės pasinaudoti tomis teisėmis. Taigi, būtina užtikrinti, kad būtų visos reikiamos sąlygos absoliučiai visiems piliečiams pasinaudoti uh, savo teisėmis, ypač galvojant apie tuos, kurie turi psichikos ar fizinę negalę, kad visi asmenys galėtų vienodai naudotis savo teisėmis, taip pat ir tie asmenys kaip ir kiti piliečiai. Taigi labai svarbu, kad visa tai būtų daroma demokratijos dvasia. Būtina užtikrinti, kad ir, ir e, lygybės principas, ir pilietiškumo principas, visa tai e, būtų gyveninta. Ir todėl labai svarbu yra sukurti reikalingas sąlygas, kad visi piliečiai galėtų naudoti savo teismės ir ypač tie, kurie jau ir taip kenčia nuo negalios. E, Mrs. Feragut. Pane Feragut.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 Tai yra prioritetinis klausimas visiems, kas turi negalę ir, ir Europos parlamentui. Aš esu peticijų komiteto narė pati, aš dirbu taip pat ir moterų komitete ir dirbu taip pat ir intergrupėje dėl negalios. Mm, visose tuose formuose mes siekime, kad konvencija būtų gyvendinta. Tad kai prisijungė prie šios jungtinių tautų konvencijos dėl asmenų su negalia teisių. Tai buvo padaryta 2008 metais, dauguma valstybių narių pasirašė, aišku, prisijungė, bet um, daug uh, vandens nutekėjo nuo to laiko ir ką jungtinės tautos rūpiučio mėnesį Ženevoje padarė, aš tai dalyvavau tame. Tai buvo diskusijos kur buvo įvertintas visas darbas atliktas per septynerius metus nuo konvencijos patvirtinimo. Mintis buvo sukurti konstruktyvų dialogą ir pažiūrėti, ką būtų galima e, patobulinti, pagerinti, kas buvo pamiršta. Ir jungtinės tautos du dalykus konkrečiai akcentavo, kad protokolas prie konvencijos neratifikuotas yra, nes Ir tikrai tą padaryti buvo paprasta, tikrai neturėjo būti laukiama septyniarių metų. Reikia, aišku, išanalizuoti atitinkamus teisės aktus, ar viskas atitinka šį protokolą. Taigi mes turime peržiūrėti visą bendrijos teisyną ir suderinti jį su konvencija. Toliau reikia laikotarpio vidurio įvertinimo, 2015 metų įvertinimo dėl e, negalios strategijos įgyvendinimo e, ką mes darome, ką dar reikėtų padaryti, kur mūsų pastangos stringa dėl to, kad kažkas netinkamai yra daroma. Toliau e, vienodas traktavimas irgi taryba apie tai, pas, aišku, žinome, diskusijos pastrigusios ir jungtinės tautos akcentavo, kad tai yra labai svarbu ne vien tik tais manėms su negale, bet visoms pažeidžiamoms grupėms. Uh, visiems mums tai aktualu, visiems, kas giname e, lygių galimybių principą. Ehm, dėl lyčių aspekto e, iš tikrųjų e, man padarė įspūdį tai, kad nei lyčių strategijoje, nei negalios strategijoje nėra atskirų elementų, kur būtų dėmesys skiriamas moterims. Uh, moterų su negale teisės tikrai turi būti įtvirtintos, turi būti aiškiai apibrieštos, komisija kol kas dar to nepadarius yra. Mm, be to, dėl visuomenės informavimo, apie tai buvo kalbėta, apie mm, švietimą, lygias galimybės gauti švietimą, kad švietimas būtų įtraukus. Junktinės tautos nori, kad konvencija paskatintų tinkamas korekcijas tam, kad būtų galima užtikrinti e, visiems asmenims galimybę susirasti padorų gerą darbą, kad nebūtų kažkas nuslamimas į antrarūšių kategoriją. Daugelie valstybių narių e, Teisinė apsauga dažnai yra tik tai išimtis, o ne norma. O mes norėtumėm, kad teisinė apsauga būtų užtikrinta valstybės narėse bendrai, nes jeigu, jeigu nėra teisinės apsaugos, asmenys negali pasinaudoti tomis teisėmis, kurios yra įtvirtintos ir hartijoje, ir, ir, ir konvencijoje, ir, ir kitose teisės aktuose. Toliau dėl. Uh, Pavyzdžiui, sutikimo, kuris duodamas gavus tinkamą informaciją moteriams su negale dėl e, sterilizacijos ar aborto, kad tai nebūtų smurto um, forma, kad tai nebūtų prievartos forma. Būtent akcentuojame, kad sutikimas turi būti duodamas tik tuomet, kuomet buvo mm, asmo tinkamai informuotas. Todėl esu prieinamumo akto. Čia vidaus rinkos komitetas yra pagrindinis. Ir Vivian Reding ankstesnėje kadencijoje buvo atsakinga už tai jungtinės tautos asmenys su negale ypač apie tai kalba. Ir Mes siekėme pakeitimų, kad būtų galima užtikrinti prieinamumą, kad ypač, kai eina kalba apie pagrindinės bazinės paslaugas, kurios yra teikiamos um, valstybėse narėse, tarkim, transportas, finansinės paslaugos uh, ir panašiai kad uh, būtų užtikrinta galimybė visiems asmenėms su negalėmis pasinaudoti, prieinamumas, kad būtų užtikrintas. Nes uh, Štai pažiūrėkime į tai, ką es institucijos daro. Mes norėjome gerovės, taikos, mes norėjome, kad nebūtų diskriminacijos. Tai yra pagrindiniai dalykai, ko sie, ko, vardan ko dirba ES institucijos. Būtent mes siekėme, kad diskriminacijos nebūtų. Tai yra svarbiausia mums. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Na ir aš tikiuosi, kad tikrai šis klausimas judės pilnu greičiu į priekį. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už atliktą darbą šio klausimu ir tik išsakyti vieną pastabą norėčiau. Kalbame apie asmenys, kurių iš tikrųjų nei vieno nėra atstovaujamo mūsų diskusijose ir dėl to man labai gaila. Ja, vielen Dank auch, äh, Frau Hautela, für den Bericht. Äh... Ačiū, ponia Hautela, už äh, pristatytą pranešimą. Aš norėčiau pabrėžti šios aspektus. Mm, prieiga. Tai yra paradigmos pasikeitimas. Mes jau kalbėsime dabar ne apie individualų asmenį su negale. Uh, apie tai, kiek vienam ar kitam asmeniui sekasi naudoti savo teisėmis. Mes kalbame apie um, tai, kad uh, visuomenėse nebūtų atskirties, kad būtų įtraukios visuomenės, kad visi turėtų galimybę naudoti savo teisėmis. Ir pa, ta, čia jūsų pagrindinė filosofija yra svarbiausia, kad visose valstybėse narėse tai būtų gyveninta praktikoje ir kaip tai atrodys praktikoje valstybėse narėse, kokios yra mm, situacijos, pavyzdžiui, švietimo srityje. Tarkim, aš žinau, kad uh, Vokietijoje eina disku, dabar kalbama apie mokyklų pastatus, pavyzdžiui, kad būtų užtikrinta visa prieiga asmenėms su negale, kad galėtų visi patekti į mokyklą, išvietimo įstaigas ir įgyti reikiamą išsilavinimą. Tol, toliau dėl to įtraukties tos savokos, kiek asmenys gali pasinaudoti švietimo paslaugomis, kiek gali gauti tinkamą išlavinimą, kad paskui galėtų normaliai egzistuoti visuomenėje. Kaip visą tai atrodo valstybėse narėse? Ačiū dabar, ponia Hautala, atsakys. Ačiū. Man atrodo, kolegų pasisakymai rodo, kad turime šį klausimą išanalizuoti labai e, nuodugniai. Užimtumo komitetas rengė šį pranešimą, tai yra pagrindinis komitetas. Na, aš manau, kadangi komisija dalyvavo mūsų posėdėje, būtų labai įdomu išgirsti, e, pavyzdžiui, komisijos atsakymus į panakios ter e, klausimus, tarkim, kaip yra įgyvendinamos šios nuostos valstybėse narėse, kas yra daroma, kaip yra dalyvaujama to tame procese mm, būtų svarbu jūsų indėlis į šias diskusijas, nes kur yra tos ribos, būkiai žinome, kai kuriuose valstybėse narėse um, ratifikacijos procesas nebuvo toks jau labai ir sklandus. Uh, Ir e, dažnai būtent tai sėtina su tuo esminiu paradigmos pasikeitimu, e, žmonių mąstymo pasikeitimu, informatumo pasikeitimu, kas nėra lengva. Pavyzdžiui, iš tikrųjų, tarkim, kalbant apie pastatus, jų prieinamumą, tai e, nuo pat pradžio, nuo pat projekto statybos jau reikia galvoti apie tai, kaip padaryti lengviau asmenims, pavyzdžiui, patekti į tos pastus ir e, jau kai pastatai stovi, irgi reikia mąstyti, kaip palengvinti prieigą juos. Pavyzdžiui, asmenims e, invalido vežimėliuose. Tai ačiū pirmininkė, gal būtų galima tos atsakymus išgirsti. Ar komisija pageidautų pasisakyti? Yes, good afternoon. Taip, laba diena, dėkoju už šios, už šias labai įdomias diskusijas šiandien. Labai džiaugiuosi, kad galiu Jums pateikti trumpos informacijos apie baigiamasias išvadas e, dėl Europos, dėl to, kai, dėl, dėl Europos Sąjungos e, viso proceso, po to formalaus dialogo, kuris įvyko e, Ženevo ir buvo baigtas prie metų rūpjūtį. Komisijos buvo paprašyta įgyveninti nemažai rekomendacijų, tris per vienerius metus, nedelsiant. Ir aišku, tai eitų kalba apie ES prieinamumo akto patvirtinimą, kas tas procesas vyksta, kaip žinote. Antras dalykas tai yra kompetencijų e, e, deklaracijos patvirtinimas ir monitoringo visa bazė. Čia dirbama labai sparčiai tais klausimais, mes labai tikimės, kad per tuos metus, per kiek mums yra uh, nurodyta sureaguoti, mes galėsime pateikti tikrai pozityvų atsakymą komitetui dėl asmenų su negale. Jūs žinote, visos valstybės narės išskyrus tris jau yra ratifikavusios konvenciją, tačiau tos trys valstybės narės irgi juda ratifikacijos procese į priekį. Komisija labai glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis kad būtų įgyvendinta konvencija visoje Europos Sąjungoje. Ir mes tai darome per įvairius forumus. Vienas iš jų, aišku, yra mm, taryboje mm, diskusijų visas formas, taip pat ir taip vadinamasis aukšto lygio ekspertų mm, organas, komitetas kaip Žinome, praeitais metais buvo dėl 2020 metų strategijos mm, pateikta informacija ir kad dominto duomenys buvo galvo, kalb, žiūrimas, pavyzdžiui, užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir skurdo lygis. Tie duomenys yra skelbiami kiekvienais metais. Dabar dėl prieinamumo mes labai tikimės kad Europos e, prieinamų aktas ir tas pasiūlymas, kuris buvo priimtas, priimti direktyvą, padės užtikrinti mm, prieinamumo didinimą ES ir leis taip pat vienodžiau interpretuoti kokios yra tos prievalės pagal konvenciją visoje ES dėl prieinamumo asmenims su negale užtikrinimo. Kaip žinote, prieinamumas yra prievalė pagal struktūrinius fondus ir komisija, kuomet yra lėšos pervedamos, pavyzdžiui, valstybėms narėms, žiūri, ar iš tikrųjų tos lėšos yra naudojamos laikantis prieinamumo asmenims su negale principo taikymo kad asmenys su negale tikrai galėtų dalyvauti visame gyvenime ES vienodomis teisėmis kartu su kitais piliečiais. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Panašu, kad daugiau niekas nenori komentuoti šio klausimo. Ar dar kas nors norės, ką nors pasakyti? Ne. Gerai, tuomet baigiame jį nagrinėti. Ir dabar pereiname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Ir galima būtų sakyti, kad tas septintas punktas pratėse jau pradėtą diskusiją. Ir septintas punktas yra skirtas tam, kad galėtume svarstyti pakeitimus pateiktus pranešimui dėl skaidrumo atsakomybės ir sažiningumo ES institucijose. Aš esu šio dokumento autorius, todėl pirmiausia norėčiau pasakyti, kad jums tikriausiai yra, jau yra žinoma, kad aš gavau 35 pakeitimus, kurie yra skirti mano parengtai nuomoniai. Ir tą nuomonę, tą nuomonę mes reaguojame į pranešimą, kurį rengia Sven Gygold konstitucinių reikalų komitete. Ir mes savo pakeitimuose pritarėme tam, kad parlamentas parengtų e, nusaklų požiūrį į klausimus susijusius su pastangomis gerinti skaidrumą, sažiningumą ir atskaitomybę ES institucijose. Skaidrumo ir sažiningumo ES institucijose klausimas įgyja vis daugiau svarbos, nes jis yra susijęs su ES institucijų teisėtumu ir darbo efektyvumu, bei su tuo, kiek ES piliečiai pasitikė šiomis institucijomis. Taigi tai yra nepaprastai svarbu. Įvairūs komitetai, įskaitant ir aplinkosaugos, tarptautinės priekybos komitetai, taip pat rengia nuomonės Ir norėčiau pabrėžti, kad mano parengtame nuomonės projekte pabrėžiama, kad e, siekiant padidinti skaidrumą, sažiningumą ir atskaitomybę ES institucijose, pirmiausia, reikia dėkti gero administracinio valdymo principus. Patvirtinant ES reglamentą dėl Europos e, teisės administracinės procedūros. Be to, pakeitimuose ir mano parengtame dokumente yra pabrėžiama, kad reikėtų turėti veiksmingus mechanizmus, kurie padėtų mums geriau e, vengti interesų konfliktų ES institucijose ir įvairiose patariamosiose įstaigose. Tik tai taip galima, e, taip pat reikia užtikrinti, kad e, būtų užkirstas kelias galimiems pažydimams. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad aš norėjau šiame dokumente kalbėti tik tai apie tuos klausimus, kurie patenka į mūsų komiteto kompetenciją. Todėl aš negaliu jums dabar pasakyti, ar galėsiu pritarti visiems pakeitimams man kaip EPP frakcijos pranešėjui bet nebejoju, kad pakeitimuose, ko gero, kalbama apie tai, kad mes visi norime paremti skaidrumo ir sažiningumo principus. Balsuosime sausio 28 dieną ir manau, kad dabar galėtume aptarti pakeitimus. Mes nerengsime šešėlinių pranešėjų susitikimo. Aš manau, kad kai kurios klausimus galima bus, uh, galima bus aptarti techninių lygmenių ir po diskusijos galėsime apsispręsti, kokių žingsnių reikės imtis toliau. Taigi, štai ką norėjau pasakyti, ar kas nors norėtų pasisakyti, ponia Hannibal. Dėkoju ir dėkoju pirmininkė už jūsų darbą rengiant šį dokumentą. Uh, nes tai yra tema, kuri yra labai svarbi, bet apie ją pernelik mažai yra kalbama. Gal ir visiškai teisingai taip yra, dėl to, kad tai yra iš esmės institucijų vidaus klausimas. Bet e, be abejo, labai svarbu yra užtikrinti teisingumą, skaidrumą, e, sažiningumą ir atsakomybę ES institucijose. Visi tam pritarėme. Nes kaip jūs ir kalbėjote, ponia pirmininkė, tai yra susijęs su tuo, kiek ES piliečiai pasitikės ES institucijomis. O jeigu jie jomis nepasitikės, Jei jie, jie netikėjęs, kad institucijos tarnauja jų labui, tuomet gali atsitikti taip, kad Euro, Europos Sąjunga vargu ar bus populiari ir Jungtinė karalystė, Europos klausimas yra itin aktuolus šiuo metu. Ir aš tiesiog norėčiau pasakyti e, socialdemokratų frakcijos vardu, kad mes pritarėme jūsų mintims ir džiaugiamės, kad mes galime sutelkti pastangas. Dėl šešėlinių pranešėjų posėdžio būtinybės, na, aš manau, kad iš tikrųjų techninių lygmenių galima būtų įspręsti e, kažkokius nesutarimus, nes iš esmės visi pritarėme bendrai minčiai, pagrindiniai minčiai. Panas Kioster. Aš norėčiau pasakyti, kad ES institucijų skaidrumo klausimas yra nepaprastai svarbus, nes jis yra susijęs su tuo, kiek su požiūriu į tas institucijas. Pastaruoju metu mes matome, kad žmonės yra pasipiktinę, pavyzdžiui, dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės e, sutarties. Taip atsitiko dėl to, kad e, nėra pakankamai skaidrumo nes dėrybininkų įgaliojimai buvo paskelbti viešai labai labai vėlai, tik po to, kai diskusija jau įsibėgėjo visuomenėje. Aš esu įsitikinęs, kad e, jei turėtume daugiau skaidrumo, tuomet galėtume ir užtikrinti didesnį visuomenės e, paramą tokiems susitarimams, kaip pavyzdžiui TTIP susitarimas. Prieiga prie dokumentų, ypač kai kalbame apie laisvosios priekybos e, susitarimus. Mes jau kalbėjome, kad bus sukurta galimybė susipažinti su šiais dokumentais kažkokioje ypatingoje salėje. Ir aš beje jau žinau, kaip gali veikti tokios salės. Ir aš galiu Jums paaiškinti, kad gauti prieigą prie tokios salės yra labai sudėtingas, ilgai užtrunkantis procesas. Uh, Be to ribojamas laikas, kiek jūs galite būti toje salėje. Ir tai tikrai yra labai blogai, nes tai neleidžia, nesuteikia galimybę žmonėms susipažinti su tokiais sudėtingais klausimais, kaip laisvosios prikybos susitarimai, pavyzdžiui. Ir aš manau, kad būtent dėl to mintis leisti susipažinti su dokumentais tik tam tikroje salėje prieštarauja demokratijos principui. Todėl aš prieš to, to, tokią, tokį požiūrį ponia Hautala. Dėkuoju ir aš nebijoju, kad jūsų parengta nuomonė, kuri bus pateikiama kaip mūsų komiteto nuomonė, da, reaguojant į Sveno Gygaldą parengtą pranešimą, bus labai svarbus įnašas į šį pranešimą. Pastaruoju metu Europos parlamentas nemažai kalbėjo apie skaidrumą, atskaitomybę ir sažiningumą nemažai kas buvo padaryta ir mes turėtume, tai, tvirtindami šį pranešimą, apie tai kalbėti, dar kartą turėtume tai pabrėžti. Ką tik Mes kalbėjome apie reglamentą dėl visuomenės prieigos prie dokumentų ir tai yra tiesiogiai susijęs su jūsų paminėtų dokumentų ir nebejoju, kad jūs nuomonės projekte minėsite jį. Ir tikiuosi, kad ateityje mes taip pat turėsim ir teisės aktą dėl administracinės procedūros, apie ją trumpai šiandien kalbėsime. Aš manau, kad visos šios priemonės parodo, kad Europos parlamentas turi pakankamai politinės valios tam, kad prisidėtų realiai prie dabar vykstančios politinės krizės, kuri uh, kilo didelė dalimi dėl to, kad piliečiai nebepasitikė tuo, kaip priimami yra sprendimai. Mrs. Regner. Pone Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, labai trumpai sureaguosiu į tai, kas jau buvo pasakyta ir šį dokumentą. Uh, Aš panagrinėjau įvairių frakcijų kolegų pateiktus pakeitimus ir ten yra labai daug gerų minčių išsakyta ir aš galiu joms pritarti. Aš pritariu tam, kad mes turėtume didesnį skaidrumą, pritariu ir kitoms mintims. Ir manau, kad mes turėtume siekti kuo geresnio kompromiso. Jau buvau kalbėta ir apie teisėjų, kurios e, e, pasiūlymus Cecilijos Vikstrom pasiūlymas dėl informatorių. Uh, tai yra naudingi dalykai. Ir aš manau, kad mes turėtume šią nuomonę tikrai gerai prisidėti, teigiamai prisidėti prie ponio Bygoldo pranešimo. Aš pateiksiu beje, aš pateikiu taip pat ir savo pakeitimus. Nes pagalvoju, kad e, nuomonė taip pat reikėtų paminėti ir Elgesio kodeksą. Nes uh, Pastaruoju metu mes supratome, kad mums reikia Elgesio kodekso, nes paaiškėjo kai kurie faktai. Dabartinės, e, dabartinės nuostatos nėra pakankamos, todėl jas reikia tobulinti ir reikia taip pat užtikrinti, kad e, jos būtų geriau taikomos. Be to reikia taip pat griežtinti ir patikrinimo priežiūros kontrolės priemonės, ypač kai kalbame apie interesų konfliktą. nes aš manau, kad kai iškyla interesų konfliktas, tuomet reikia griežtai jam pasipriešinti. Ateityje mes taip pat ketiname reikalauti, kad būtų deklaruojamos visos sumos, kurios yra didesnės nei 10 tūkstančių eurų. Jei pažiūrėsime dabartinį Elgėsio kodeksą, pamatysime, kad jis iš tikrųjų nėra labai veiksmingas bet kokios papildomos pajamos, kurios būtų didesnės e, e, nei 10 e, tūkstančių, turėtų būti deklaruojamos. Jei pažvelgsite į tai, kas parašyta mažomis raidėmis, pamatysite, kad iš tikrųjų taikyti tą nuostatą nėra labai lengva. Kai kas deklaruoja didžiulės sumas, kai kas labai mažas. Dar vienas dalykas. Po to, kai Europos parlamento narys baigė savo darbą Europos parlamente, jisai taip pat turėtų kai ką padaryti. Ponas Gygold nemažai kalbėjo apie tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. Ir aš manau, kad mes turėtume realistiškai pagalvoti apie tai, kas vyksta per tą laiką. Turime realistiškas sprendimas surasti. Uh, Bet vienaip ir kitaip tos priemonės turėtų būti tokios, kad e, Europos parlamento, buvęs Europos parlamento narys negalėtų iš karto persikraustyti iš savo, e, e, savo biuro Europos parlamente į kokią nors konsultacijų įmonę. Turi būti taikomas tam tikras draudimas tam tikram laikui. Bet kartu žinome, kad, pavyzdžiui, tarp buvusių tarp parlamento narių yra labai aktyvių kai kurių nevyriausybinio organizacijų atstovų. Ir jei jie negalės grįžti prie savo veiklos, tai nebus labai gerai. Todėl reikia labai gerai viską pasverti. Reikia turėti galimybę mums įvertinti Pavyzdžiui, ar ta veikla, kurią ketina užsimti buvęs Europos parlamentas narys, yra susijęs su jo veikla Europos parlamente ar ne, ar ten gali būti kažkokios grėsmės, kad jis užsims netinkamu lobizmu. Pone Delvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš. Uh, Dė, man dėl labai gėda, aš pavėlavau, nepateikiau laikų savo pakeitimų ir todėl negaliu jų komentuoti, pakomentuosiu tik jau tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti. Aš pritariu tam, ką pasakė Evelina Regner apie tai, kad buvę Europo, apie tai, kaip turėtų dirbti buvę Europos parlamento nariai. Aš nenorėčiau, kad vieną kartą, kai mūsų išrinka, mes po to turėt, būtume prisirišę prie to parlamento visą savo gyvenimą. Visi suprantame, kad baigė darbą čia, mes turėsime kažkur dirbti toliau. Ir reikia surasti tokias priemonės, kurios leistų mums tai padaryti. Nes gali būti, kad jeigu mes išmanome kokią nors vieną sritį ir mums bus uždrausta po to joje dirbti, tai nebus labai gerai. Todėl reikėtų vengti per nelik dėlių griežtumo čia. Ir dar vienas dalykas, aš norėčiau pasidalinti tuo, kad esu šiek tiek pasimetus. Aš dirbu patariamojoje grupėje, kuri nagrinėja dabar Elgesio kodeksą. Kas, kaip dirba tas, komitet, tas komitetas? Mes nagrinėjame kuršius atvejus, kuriuos mums teikia Europos parlamento pirmininkas ir iš esmės e, tas darbas yra labai formalus, mes nieko nerealiai galime daryti, mes tiesiog viską patvirtiname. Ir e, mes e, tiesiog susipažin, išnagrinėjame dokumentus ir tiek. Aš nežinau, ką dar galima būtų pateikti, pakeisti. Aš manau, kad reikėtų pakeisti gal Elgesio kodeksą ir pagalvoti, kaip toliau mes galėtume dirbti. Be to, aš manau, kad mes galėtume pasimokyti iš Prancūzijos pavyzdžių. Mes bendravome su uh, kolegomis uh, Prancūzijoje ir gal galima būtų pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume ne tik deklaruoti skaidrum, uh, tai kad esame skaidrų, sąžiningi ir atskaitingi, bet turėtume surasti būdą, kuris leistų mums įvertinti, ar taip iš tikrųjų yra. Jei tokio būdo neturėsime, tuomet uh, E, piliečiai nepasitikės to, ką mes darome, nes jeigu mes negalime kontroliuoti tai, kas yra deklaruojama, tai kam tai yra reikalinga. Bet aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų labai gerai pagalvoti apie tai, kaip dirba tas e, e, patariamasis komitetas ir ką toliau daryti su mūsų Elgesio kodeksu. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums leidus aš norėčiau pakalbėti apie dalyką, kuris pastaruoju metu yra nepaprastai aktuolus mano šalyje ir kuris beje yra susijęs su tam, tikrai, su tam tikrais prieštaringais dalykais. Portugalijoje ir Europos parlamente, kiek man yra žinoma, galioja tokia taisyklė kad žmogus dirbdamas Europos parlamente negali dirbti, e, e, turėti teisininko praktikos, negali dirbti teisininku. Tai yra labai svarbu, nes jeigu žmogus dirba teisėje, kurios įstaigoje, tas pats žmogus negali turėti kaip teisininkas klientų, kurių interesus gali paveikti jo tvirtinami teisės aktai. Ir aš manau, kad jeigu žmogus pradeda dirbti Europos parlamente, jis turėtų atsisakyti savo teisinės praktikos. Nes akivaizdu, kad, kad, kad teisininko paslaugos nėra suderinamos su politiko darbu jei um, kitaip jūs galite pakengti parlamento nario įvaizdžiui. Nes e, akivaizdu, kad jums gali daryti e, įtaką tam, kad jūs e, tvirtintumėt tinkamus teisės aktus. Portugalijoje beje dėl to kilo nemažai skandalų. Nes mes turėjome pavyzdžių, kai kai kurie teisininkai, dirbdami parlamente, e, įtraukė į kai kurios teisės aktus tokias nuostatas, kurios atleido nuo sukamybės jų klientus. Ir teisininkai beje patys neprieštarautų tam, kad būtų atskirtos šios dvi veiklos. Uh, nes jie taip pat supranta, kad tai, tai kenkia jų įvaizdžiui, jų darbui. Nes, nes visiškai yra nepriimtina tai, kad klientai kreipsis į kokį nors teisininką vien dėl to, kad jis kartu yra ir politikas. Ir kad jisai galės, tik jiems labiau rūpėjęs ne jo teisinės konsultacijos, o tai, ką jisai gali padaryti teisėje, kurios įstaigoje. Taigi tai dar kenks ir konkurencijai tarp teisininkų. O tai būtų visiškai nepriimtina. Todėl aš manau, kad Europos parlamentas turėtų pasakyti, kad šios dvi veiklos, tai yra politiko ir teisininko, nėra suderinamos. Parlamento nario ir teisininko. Nes tai tikrai da, kenkia mums teisės akto kuriejams. Bet jūs nekomentavote konkrečių pakeitimų, ne? Ne, ne, ne, ne. Nekalbėjau apie konkrečius pakeitimus. Aš tiesiog norėjau pasidalinti savo mintimis. Tiesiog pateikiau savo asmeninę nuomonę. Nes e, girdėjau, kad ir kiti e, kolegos panašiai galvoja ir todėl aš manau, kad mes turėtume į tai atsižvelgti. Ponas Kavada toliau. Ačiū, ponė pirminkė, aš jūs nuvilsiu, nes nekomentuosiu pakeitimų. Aš e, labai gerai, mėgstu ponę Regner ir norėčiau, kad jį turėtų pakankamai vilties pradėdama šios naujus metus. Pirmiausia, reikėtų įvertinti, kokioje situacijoje esame. Jau daugiau nei 15 metų mes gyvename sistemoje, kurioje viskam vadovauja taryba. Ji nesidalyja savo, savo įgaliojimais tarp mūsų ir tarybos dar yra ir komisija. O komisija daro ką tik tai panorėjus. Ir mes žinome, kokie buvo to rezultatai. Ir žinome, kad, kad nebuvo lengva komisija iš tikrųjų pasipriešinti, ginti ES dvasę, o ne padėti kai kurios valstybės narėms e, atsižvelgti savo interesus. Aš manau, kad mes kol kas nepasakėme dar vieno dalyko ir kuris e, yra susijęs su mūsų darbu. Taip, buvo kalbėta apie da, e, galimus interesų konfliktus ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Taip, iš tikrųjų, mes šiandien visam gyvenimui, e, ne iki gyvos galvos ateiname. Ir, ir, ir gamtoje yra ne vien degonės, bet yra ir anglės dvideginių, kuris kenkia sveikatai. Ir šiame parlamente vadovauja administracija. Ir noriu pasakyti, kad kad kad administracija netrukdytų mums realiai vykdyti savo paslaugas nes panašu, kad šis parlamentas po, po truputį tampa panašus į jungtinių tautų organizaciją. Ir tą sakau ne šiaip savo, bet aš galiu Jums pateikti konkretų pavyzdį. Prieš kelias dienas šio parlamento admi, administracija parodė, kad, kad ji pati viską, viskam gali vadovauti. Ir aš manyčiau, kad mes turėtume sakyti administracijai, ką ji turėtų daryti, o ne atvirkščiai. Bet to administracija nėra, e, neturi centrinio valdymo. Yra skirtingi įtakos centrai, tarp juos sieja draugystės ryšiai. Ehm, yra, e, šiokių, yra taip pat ir dalykų, kurie yra susijęs su uh, išmokomis ir su kontraktų trukme. Ir čia mes uh, neturėtume galvoti, kad e, kalbame tik tai apie abstrakčius dalykus. Šis parlamentas nebeturi tų įgaliojimų, kuriuos turėjo dar prieš dešimt metų. Nes tas, tos įgaliojimus iš mus atėmė e, vidaus struktūros, e, o tai, kas liko, jau suvalgė kitos institucijos. Ir taip yra ribojamas mūsų suverenumas. Ir paskutinis dalykas, kažkas, man atrodo, jūs kalbėjote apie tai, kad kad Prancūzijos skaidrumo įstaiga, kuriai vadovauja generalinis, kasacinio teismo generalinis prokuroras, gerai dirba e, ir jis tikrųjų, iš tikrųjų dirba labai kruopšiai. Tai yra da, tai aš nenoriu jums sakyti, da, da, ne, neturiu rodyti jums. A, nenoriu da, rodyti jums, e, kurioje pusėje sėdi jo e, šalininkai, dešinėje, de, aišku. Ir, ir šis žmogus kaltina kitus visiškai ne visuomet atsakingai. Ir uh, buvo pateikti, pažiūrėjau, keli e, įtarimai susijęs su kai kurios duomenimis, kurie registruoti. Ir mes jį pakvietėme pas mus, kad jisai pasakytų mums, ką jisai galvoja apie parlamentarų teisės. Ir jisai mums. E, ir jisai e, kalbėjo ir mes E, kas jam sakėme, kad tam, kad galima būtų pateikti realius kažkokius kaltinimus, e, kai yra įtarimų, reikia bendradarbiauti su Olafu. Ir komisija ir kiti turėtų stengtis e, išsaugoti bendruomenės bendrijos dvasę. Tuo tarpu valstybės narės tikrai bando kiekvienas e, atsikas savo gabalą. Taigi mums, e, pirmininkai, reikėtų tikrai kur kas aktyviau dirbti. Dėkoju, tai buvo paskutinis pasisakymas. Aš pasistengsiu atsižvelgti į jūsų pastabas ir jums leidus aš dirbsiu taip, kaip jums papasakojau savo įžanginėje kalboje. Taigi galime baigti nagrinėti šį klausimą ir periname prie aštuntojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra apsikeitimas nuomonėmis dėl Austrijos ir Maltos prisijungimo prie 1965 m. Hagos konvencijos. Norėčiau paklausti, ar ponia Kavada atstovauja Viktoriaus Paskichą. Atstovauti čia būtų toks didelis žodis, ypač atsižvelgiant e, tą situaciją, kurioje kolega yra iš juridinio požiūrio taško. Na, tai yra ponas Uspaskik, pranešėjas, kolega manęs paprašė jį pavaduoti, kadangi jis negalėjo atvykti į mūsų posėdį šiandien. Jis paprašė mm, perduoti jums štai tokią žinią, tikrai paraidžiu, kaip yra pasakyta. Taigi, a, 175 straipsnis, kaip yra pasakyta, nustato sistemą, pagal kurią teisiniai aktai gali mm, būti pasirašyti ir prane, apie jos gali būti pranešama bet kurioje valstybėje, kuri yra pasirašiusi um, 965 konvenciją. Būtent tokiu būdu tarp susitarusių šalių daug lengviau yra perduoti informaciją dėl įvairių ginčių, komercinių ginčių per sieną. Konvencija yra taikoma tik tai apie tik tai teis, teisės akto pranešimui, notifikavimui iš trečiosios šalies, trečioje šalyje, tai yra kas išplaukia iš trečiosios šalies. Kalbant apie teisinių ar mm, arba neteisinių aktų pranešimą, čia kas sulaukė didžiulio populiarumo, tai yra 1383-2007. E, Tas aktas žymusis, tai um, turiu pasakyti, kad 25 valstybės narės jau taiko tą konvenciją. E, galvojant apie 22 protokolo prijungto prie įvairių sutarčių pirmą ir antrą straipsnį, Danijai nėra taikomas e, konvencijos taikymas. Šiandien Austrija ir Malta yra dvi paskutinės valstybės narės, kurios yra likusios ir jos suformulavo, pateikė savo prašymą prisijungti prie šios konvencijos komisija neleidžia prisijungti prie jos tarptautinėms organizacijoms, kaip kad pavyzdžiui Europos Sąjungai um, kai buvo priimtas reglamentas europinis dėl teisinių aktų notifikavimą, perdavimą, taip pat ir ekstra, neteisminių um, teisės aktų, teisinių aktų perdavimą komercinėse civilinėse bylose. Reikia paminėti trečią straipsnį, antrą dalį prisijungimo prie ES sutarties ir Teisingumo teismas patvirtino savo nuomonėje kurią prieėmė 2013 sausį, kad taip yra, tač, tai, tai Europos Sąjunga turi teisę um, leisti kitoms valstybėms narėms prisijungti um, prie konvencijos ateityje. Tik aš noriu dar kartą um, panos Paskio prašymų patikslinti vieną momentą. Taryba užbaigė diskusijas šio klausimu praeitų metų pabaigoje ir dabar paprašė Europos parlamento pritarti pritarti Austrijos ir Maltos prisijungimui prie Hagos konvencijos kaip galima greičiau. E, tai e, iš tikrųjų komentarai būtų įdomus, bet jie realiai nieko nekeičia, tai tiek būtų gal pirmininkė. Thank you very much. Labai ačiū. Any, any requests for, for the... Ar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Ar komisija norėtų pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir suteiktą galimybę pasisakyti ir pakomentuoti šį dokumentą. Kalbėsiu trumpai. Dabar buvo pateikta pagrindinė informacija. Ponas Kavada viską pristatė, esu už tai dėkingas. Džiaugiuosi girdėdamas, kad Europos parlamentas dabar pranešėjų yra prašomas išreikšti savo sutikimą pasiūlymui. Dar norėčiau pateikti papildomos informacijos, kodėl uh, taryboje taip vėlavo tas e, pasiūlymas dėl Europos parlamento pritarimo. Reikėtų pasižiūrėti į datas. Komisija pateikė pasiūlymą 2013 m. birželį, tad daugiau nei prieš pustrečių metų. Po to prasidėjo darybos ir diskusijos taryboje. Jos prasidėjo iškart po pasiūlymo pateikimo, bet kodėl viskas taip užtruko? Pirmosios techninės diskusijos parodė, kad valstybės narės pritarė komisijos pasiūlymo esmiai, visos valstybės narės pritarė, kad Austrija ir Malta privalo turėti galimybę prisijungti prie 1965 Hagos konvencijos. Tai labai svarbi tarptautinė teisinė priemonė. Problema ta, kad pasiūlyme buvo kalbama apie tam tikrus principinius aspektus, tai yra apie išorės įgaliojimus. Komisija teigia, kad kalbant apie šį tarptautinį instrumentą, ES čia turi išskirtinę išorės kompetencija, bet tam pritarė ne visos valstybės narės. Būtent todėl ir atsirado vėlavimas. Džiugu visgi, kad e, praėjusių e, metų spalio mėnesį valstybės narės pritarė komisijos kompromisiniam tekstui, kuris e, dabar yra patiktas jums išnagrinėti. Prašau jūsų suprasti, kad tas kompromisas pareikalavo labai daug pastangų. Mes norėjome, kad nereikėtų kreiptis į teisingumo teismą. Reikia suprasti, kad tai yra tas ilgai siektas kompromisas ir mes tikimės, kad Europos parlamentas pritars komisijos pasiūlymui. Ačiū. Dėkoju. Atrodo, kad niekas daugiau žodžio neprašo, taigi galime užbaigti diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto. Norėčiau Jūs informuoti, kad pakeitimų galutinė data yra sausio 14 diena 12 valanda. Balsuosime kito posėdžio metu. Baigėme diskusiją su šiuo klausimu ir pereiname prie devintojo punkto. Administracinės teisės darbo grupės rezultatų pristatymas. Dar kartą perdudu žodį poniai Hautulai. Ačiū. Labai džiaugiuosi galėdama pranešti kad dabar jau turime Europos parlamento ir tarybos reglamento projektą dėl administracinių procedūrų e, taikomų visoms es institucijoms ir agentūroms. Šiandieną jau paskelbtas dokumentas, jis yra prieinamas visuomeniai ir visoms suinteresuotoms institucijoms. Tikiuosi, kad jūs išanalizuosite rezultatus, kurie buvo pasiekti labai ilgai ir sudėtingai dirbant šio komiteto darbo grupėje. Mes sulaukėme didelės teisės ekspertų ir agentūrų paramos. Labai noriu padėkoti sekretoriatui ir teisės tarnybai. Jūs įkvėpėte mus dirbti aktyviau. Tikslas būtų sausio 28 dieną organizuoti klausimą komiteto metu kartu su išorės atstovais ir nariais. Noriu pranešti, kad turime labai daug įdomių asmenų, e, kurie mano, kad ES privalo kalbėti apie administracinės teisės darbų grupių procedūras. Vasilijos Skūris iš Teisingumo teismo pateiks savo nuomonę taip pat Nikiforos Demandoros. De ir dabartinės, dabartinė ambutsmenė Emil O'Reilly. Išgirsime ir Ian Hadę iš Sheffieldo universiteto profesoriaus pasisakymą. Jis išreiškė savo paramą. Noriu padėkoti visiems ombudsmenams, kurie prisidėjo prie šių rezultatų. Suteiksime žodį ir suinteresuotėms e, išorės asmenėms. Kalbėjęs e, cheminė, chemijos įmonės atstovė BAST. Taip pat e, bus atstovų iš profsąjungų konfederacijos įtų. Mes matome, kad labai svarbu, jog tos administracinės procedūros taikomos visoms es institucijoms būtų visiškai aiškios ir skaidrios. Tokia yra numatoma programa, tikiuosi, kad jūs visi susirinksite sausio 28 dieną nuo pusės 10 iki po 12.15 vyks klausimas. Norėčiau pasakyti dar keletą žodžių apie darbą, kuris buvo atliktas. Teisės reikalų komitetas įrengė darbo grupę, kurios tikslas buvo apžvelgti esamas administracinės teisės taisyklės ir panagrinėti, kokiu veiksmu būtų galima imtis pagal 290 straipsnį, jo aštuntą e, dalį, čia kalbu apie ES veikimo sutartį. E, darbas atnešė tokius rezultatus, buvo parengta ataskaita, ponas Lūdži buvo pranešęs. Europos parlamentas sausio 15 dieną 2000 13 priemė svarbę rezoliuciją, kurioje buvo nurodytos rekomendacijos komisijai dėl administracinės teisės procedūrų pagal 285 straipsnį ES veikimo sutarties. Tai yra straipsnis, kuriame yra kalbama apie teisėkuros iniciatyvas. Europos parlamentas paprašė komisijos pateikti pasiūlymą dėl reglamento taikomo administracinės teisės procedūroms. Jame turėtų būti nurodomi pagrindiniai gero administravimo principai ir tos procedūros, kuriomis turi vadovautis ES administracijos bendraudomos su visuomenė. 572 nariai pasisakė už, 16 prieš, 12 susilaikė bet Europos parlamentų komisija nesivadovavo. Akivaizdu, kad argumentai už yra labai stiprus, todėl parlamentas nepasidavė. Jūrių koordinatoriai 2015 vasario 24 sutarė, kad reikia iš naujo imtis darbo. Man buvo suteikti įgaliojimai, aš tapau nuolatinę pranešėją ir parengiau dokumentą, e, kuriame yra kalbama apie pasiūlymą dėl administracinės teisės procedūrų es institucijose. Aš kaip pranešė tikiu ataskaitą darbo grupiai. Darbo grupė sudaro po vieną narį iš visų politinių frakcijų. Noriu padėkoti visiems kolegoms už tokį aktyvų bendradarbiavimą. Jūrių sekretariatas, politiniai patarėjai, teisės tarnyba ir politikos departamentas irgi labai padirbėjo, norėčiau jiems padėkoti. Svarbu yra turėti tinkamas žinias, norint pasiekti tų rezultatų ir todėl buvo susisiektas su Renault, tai yra gerai žinomas profesorių tinklas. Jis sudaro atstovai iš skirtingų valstybių. Tai leido darbo grupiai gauti būtinų žinių. Aš norėčiau padėkoti profesoriai Ziller Galeta Mofla ir kitiems, kurie mums labai pagelbėjo. Noriu paminėti, kokia buvo darbo grupės sudėtis. Emiradif iš APP, Tikiuosi, kad ir toliau dalyvaus Mary Hannibal iš SND, Antonija Marija Pinto iš Alde, Sadžet Karinė iš EKR, Kostas Grisobonas iš GUE. Kaip matote, sudėtis buvo tikrai stipri ir visapimanti. Mes e, sulaukėme prašymų iš peticijų komiteto ir biudžeto kontrolės komiteto, kad e, pakviestume jų atstovus, kad jie taip pat galėtų prisidėti prie darbo grupės. Mes parengėme du dokumentus. Pirmame yra kalbama apie administracinę teisę, siekiama nurodyti gerus principus, jie turėtų būti išdėstyti konstituojamosiose dalise, o toliau yra kalbama apie teisinius aspektus ir e, reglamentą taikome administracinės teisės procedūroms galiojančioms ES e institucijoms ir agentūroms. E, taip pat yra pateikiamos pastabos. Darbo grupė susitiko tris kartus e, - birželį, e, rugsėjį ir gruodį. E, dabar jau reglamento projektas yra paskelbtas visomis kalbomis, o ne, papildomi dokumentai yra kol kas tik tai anglų kalba. Norėjau pasidalyti darbo, kurį atliko darbo grupė. Mūsų galutinis tikslas yra įtikinti Europos komisiją, kad jie turi parengti teisėkuros pasiūlymą. Viliuosi, kad komisija pasinaudos tą dovaną, kurią Europos parlamentas įteikia. Aišku, mums reikia vadovautis visų pirma komiteto procedūra, po to nebalsuoti plenarinėje sesijoje. Pagrindinis e, tikslas yra štai, koks turėtų būti išduotamas klausimas žodžiu, o e, reglamento projektas e, turėtų būti įtrauktas į Europos parlamento rezoliuciją. Tai taptų oficialių Europos parlamento pasiūlymų. Kolegos, kaip matėme praeitįje, yra išreikšta didžiulė parama šiam projektui, todėl aš tikiu, kad tam bus pritarta Europos parlamento plenarinėje sesijoje. Dėkoju. Pane Hannibal, žodis Jums. Aš buvau darbo grupės narė, noriu labai trumpai pasisakyti. Tai buvo puikus darbas, mes labai sklandžiai bendradarbiavome. Mūsų pasiektas rezultatas yra puikus tekstas. Jis buvo labai reikalingas, mes pasistengėme viską sudėti į vieną vietą. Noriu padėkoti pranešėjai už jos pastangas. Noriu paskatinti komisiją priimti šį pasiūlymą. Šis darbas labai svarbus, dabar jau viskas sudėliota, tada aš tikiuosi, kad mes imsime tolesnių žingsnių ir gyvendinsime šį pasiūlymą. Ačiū tikrai šis pasiūlymas nepaprastai svarbus. Pane Hannibal paminėjo komisiją. Ar komisija norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Taigi dėkoju, ponia Hautala, už atliktą darbą. Ačiū jūsų komandai. O dabar galime pereiti prie dešimtojo punkto. Mes laikomės darbo atvarkiai numatyto laiko. Tad e, dabar galime pakalbėti apie prekybos paslaptis. SND frakcija prašė šiandieną nebalsuoti, bet e, panelagri nenorėtų pasisakyti šiuo klausimu. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kaip jūs pasakėte, pirmininkė, balsavimas buvo numatytas šiai popietiai, bet socialistų, socialdemokratų frakcijos prašymu, jis buvo perkeltas į um, sausio 28 aštuntą dieną šešėliniai pranešėjai to prašė ir aš sutikau su tuo ir jums leidus pirmininkė tik porą minučių aš norėčiau išsakyti kelias pagrindinės mintis dėl šio teksto, nes vis tik tai mes sugebėjome per gruodžio 15 paskutinį trilogą um, su dėrybų komanda iš tarybos daug ką pasiekti, kuo aš norėčiau pasidžiaugti, nes tikrai gruodžio 15 dieną sudarytas susitarimas ab, ab, tikrai apima visas tas pozicijas, kurias mes, Europos parlamento nariai, gynėme su didžiulė energija tose dėrybose ir tos pozicijos tikrai didelė dauguma buvo patvirtintos. Tame pranešime jos yra, kas buvo numatyta sausio 16 dienai. Taigi, Taip yra pasakyta Europiniai apsaugai, kad būtų neatskleidžiamos e, visos, e, visa verslo informacija, prie, prie, priekybinės paslaptis, e, taip vadinamoji know-how, vis, vis, visa ta informacija. Taigi tai ta pagrindinė linija buvo, kurios mes laukė, laikėmės ir mes sulaukėme to pritarimo, pripažinimo, kad tikrai mūsų pozicija turi būti atspindėta. Taigi tie prioritetai, kuriuos mes gynėme su didžiulė energija, yra išlaikyti. Taigi tie prioritetai išlai, išsaugo um, vers, e, žodžio laisvę, la, spaudos laisvę, um, tyrimo laisvę, aišku, bet ir, ir šaltinių um, neatskleidimo um, laisvę spaudai, bet um, taip pat yra kalbama ir apie uh, informatorių gynimą tuo, tų, kurie skelbia pavojaus signalą, jeigu kažkas negerai. Taigi yra, turint omenyje direktyvos planus, yra labai svarbu, pavyzdžiui, taip pat užtikrinti ir darbuotojų visišką judumą po Europos Sąjungą ir, ir tai ir tokie momentai atspindėti. Dabar kalbant apie direktyvos taikymo sritį ir tos griež, griežtus visus apibrėžimus, ribas tas, kad būtų išlaikytas ir lankstumas, tas yra numatyta valstybėms narėms, kad jos galėtų savo nacionalinėje teisėje atspindėti atitinkamus elementus, bazę apibrėžti. Taigi tai yra numatyta. Dabar dėl to, kas buvo pasakyta, kad reikia suderinti tos prioritetus, visą pusiausvyrą išlaikyti, mes tikrai tuo galime pasidžiaugti, kad buvo um, uh, dėrybose to pasiekta ir dabar tai jau trilogija pasiektame susitarime yra šitą juodą ant balto. Um, dabar pirmas straipsnis dėl direktyvos, aš kalbu apie direktyvą, ką reikia patikslinti, mm, galvojant apie tai, kas yra numatyta, kas bus ginama. Taryba sutiko su mūsų pozicija dėl pirmo straipsnio performulavimo, perrašymo. Mes tikrai labai to prašėme, labai energingai to prašėme. Taigi, direktyva nepalieš štai tokių tikslų. Tai yra žodžio laisvė, teisė informacija pagal pagrindinių teisių hartiją. Toliau, prievolė valstybių narių institucijoms laikyti skaidrų skaidrumo, taip pat visos prievolės dėl to, kaip yra skleidžiamos valstybės institucijų turimos visos informacijos dėl verslo subjektų, kad būtų išsaugotos verslo paslaptis. Toliau komercinės visos paslaptis, kas yra irgi direktyva aiškiai apibriešta. Toliau trečias straipsnis, irgi mes prašėme visiškai performuluoti ir taryba sutiko su mūsų reikalavimais. Mes norėjome patikslinti, kad ta direktyva. Mm, pavyzdžiui, nenumatys darb, darbdaviui teisės priversti darbuotoją, pavyzdžiui, nesinaudoti visą savo kompetenciją informacija ar savo žiniomis, kurias jis sukaupė toje įmonėje, jeigu jis perina į kitą įmonę. Mes galvojame, kad iš tikrųjų tai yra esminis dalykas, reikia darbuotojus apginti, reikia išsaugoti darbuotojų visą profesinę laisvę, kad jie turėtų galimybę, galimybę judėti, kad jie turėtų galimybę perėti į kitą įmonę, kad darbdavys neturėtų teisės, pavyzdžiui, iškelti bylos savo buvusiam darbuotojui, tokiais atvejais ir taip toliau. Tai yra didžiulis e, Europos parlamento narių jų indėlis, tobulinant šį tekstą, taip, direktyvos tekstą, kad tikrai nebūtų pažeista darbuotojų teisė į profesinį judumą. Dabar toliau Kalbant apie direktyvos tekstą, ketvirtas straipsnis. Čia visos išimtis. Mes norėjome patikslinti, išplėsti išimtis, kurios yra taikomos um, verslo, komersinių paslapčių apsaugai, kad būtų galima apginti kai kurias veiklas, kai kurias interesus kad nebūtų tas konfidencialumas, kuris yra būtinas pažeistas, kad kad būtų tinkamai viskas apginta ir aš noriu pasakyti, kad kas ketvirtame straipsnėje dabar yra aiškiai pasakyta, vėlgi darbo nurodo į pagrindinių teisų hartiją, taip pat e, teis, darbo nurodo e, į teisę gauti informaciją, žodžio laisvę, į spaudos, žiniasklaidos laisvę ir taip toliau. Tai yra, aišku, būtina, jeigu norime ištikrinti demokratijos tinkamą veikimą. Ir taip pat ketvirtame straipsnėje mes E, girdėjome įvairių tokių išsakytų dalykų, pavyzdžiui, dėl mm, informacijos laisvės, žodžio laisvės mes išbraukėme žodį um, teis teisėtas naudojimasis teisėmis, nes, na, mes galvojame, kad čia galima, kad taip sukūrė teisinį netikrumą, buvo tam tikro miglotumo ta nuostata įnešta, taigi mes norėjome, kad viskas būtų garantuota ir aišku, kad tikrai mm, būtų pagrindinės teisės būtų ginamos, kad ar tai būtų žodžio laisvė, tai nu, nuomonės išsakymo laisvė ir taip toliau, kad visa tai būtų aiškiai binta. Toliau taip pat ketvirtame straipsnėje pirmą pirmą kartą yra kalbama apie tai ir vėlgi taryba sutiko su mūsų pozicija, kad būtų to, tokia novatoriška nuostata, kad būtų ginami informatoriai, tie, kurie skamina pavojaus signalais, kuomet kažkas yra negerai, um, kad iš tikrųjų, jeigu yra atskleidžiama kažkokia ta informacija tam, kad būtų galima um, pa, parodyti, kad yra kažkokia tai neteista veika, ar kažkoks tai pažeistas teisės aktas, tai toks asmuo, kuris paskelbė tą informaciją, turi būti ginamas, kadangi jis gina visuomenės interesus, jis veikė vardan visuomenės interesų. Ir um, tikrai buvo palaikyti Europos parlamento reikalavimai iš tarybos pusės, taryba sutiko su jais ir buvo viskas perkelta į tekstą. Taigi aš norėjau išsakyti tuos pagrindinius prioritetus, kas buvo aktualu um, parlamento komandai dėrybiniai. Tikrai to pasiekėme, e, užsitikrinome, kad mūsų prioritetai būtų atspindėti ir dabar tekstas tikrai yra gerai subalansuotas. Tai yra labai svarbus tekstas ir labai daug subjektų, ūkio subjektų, um, suinteresuotų grupių išsakė tą nuomonę, kad tai yra nepaprastai svarbus tekstas, taigi tai yra labai svarbu. Mes žengėme labai svarbu žingsnį, galvojant apie tai, kaip apginti um, atradimus, išradimus, uh, Um, tai, kas yra labai svarbu verslo sektorė, kad būtų sukurtas tas pasitikėjimo tokia atmosfera, klimatas, tai mums Europos parlamentui buvo svarbiausia ir mes sugebėjome užsitikrinti, kad mūsų pozicija būtų priimta, atspindėta ir aš manau, kad mes galėsime visi ramiai balsuoti sausio 28 dieną. Ačiū, panas Kavada. Merci, président. Le premier mot est pour dire que... Dėkuoju, ponė Primkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad tai, ką padarė mūsų pranešėja, ponė Liugrip, šią temą, jei pabandysime jį apibendrinti, yra toks. Pirmiausia, koks yra ES vaidmuo, kai yra tikrinami, tvirtinami tokie teisės aktai. Antras klausimas, ko, kiek ir ką mes galime padaryti tam, kad suderintume skirtingus interesus ir kartais e, e, interesus, už kuriuos esame atsakingi. Čia vėlgi galime klausti, koks yra mūsų institucijos vaidmuo. Mes veikime kaip tikrintojai ir aš džiaugiuosi, kad šiame tekste yra pateikiamas konkretus principas ir skatinama e, taip pat atsižvelgti tam tikrą subsidiarumą ir suteikia galimybę atsižvelgti į valstybių narių ypatumus, į jų teisės ypatumus. Ir tai visiškai da, e, da, e, toks ir turėtų būti mūsų vaidmuo, dar tai to ir turėtume siekti. Yra, da, ir, uh, uh, yra ir dar kitų dalykų, yra kitų šių teksto aspektų, kuriuos nelengva labai yra uh, įvertinti. Pavyzdžiui, kalbame apie komersinę paslaptį, tai kalbame, kad bandoma, išsa, e, bandoma apsaugoti interesus e, tų, kas e, vykdo mokslinius tyrimus. Ir te, ne, jie neturėtų vykti, vykdyti tos mokslinius tyrimus už dyką. Bet tai nereiškia, kad kai kurią informaciją reikia paskelbti dėl to, kad dėl visuomenės intereso. Uh, Ir e, žinome, kad e, yra šiokių tokių grėsmių. Pavyzdžiui, jei kai kuria informacija yra skelbiama, tai tuomet tai ji gali būti pavokta. Tai reikia pabrėžti. Antras dalykas, kad mes turime apsaugoti tuos, kas pats sprendžia e, paskelbti tam tikrą informaciją. Ir turime už tą apsaugoti spaudos laisvę. Ir gal ne visi gerai suprato, ką sakė, apie ką kalbėjo ponė Grup. Mes norėjome, kad informatorių šaltiniai būtų apsaugoti, nes be savo šaltinių informatorių ir negalėtų būti. Gerai, dar vienas uh, dalykas. Ir uh, Turime pasakyti, kad informatoriai, kurie da, skambina pavojus varpais, mums praneša da, naudingą informaciją, a, turi būti apsaugoti, nes čia galima būtų gal ir plačiau žvelgti į šį klausimą. Dėkuoju dar. Du kolegos paprašė žodžio, prašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Pone Redar. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu iš tikrųjų trumpai ir pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Liugryp, mūsų pranešėjai. Iš tikrųjų, tam tikrose sritise mums pavyko sugriežtinti išimtis nurodytas direktyvoje, tačiau aš manau, kad svarbu būtų pasakyti, kad Europos parlamentas padarė nuolaidą dėl vieno labai svarbaus aspektų, tai yra dėl to, kokią informaciją galima laikyti komercinę paslaptimi šiuo metu daugybėje valstybių narių galioja tam tikrie saugikliai, kurie priboja tai, kas yra komercinė patirtis. Pavyzdžiui, tarptų saugiklių yra tai, kad, kad reikia pateikti priež, e, teisėtas priežastis, kodėl kokia nors informacija yra komercinė priežastis, ji turi būti susijusi su tiesiog neįmonės veikla ar tai su inovacijomis. Bet kokia kita informacija, kai yra skelbiama komercinė patirtimi, uh, E, gal ir nebūtų primtina, e, nes kartais darbuotojams, pavyzdžiui, kurie e, kreipiasi dėl, į teismą, tai būtų svarbu, nes čia sav, liktai visa atsakomybė yra nustumama kitai šaliai. nes ne įmonė turės pagal dabartinį sistemą liktai rodinėti, kad kokia nors informacija yra komercinė paslaptis, o tas žmogus, kuris paskelbė tą informaciją, turės rodinėti, kad tai nėra komercinė paslaptis. Į tai reikėtų atsižvelgti, reikia pasakyti, kad, kad da, kad tai yra rimta problema ir uh, Būtent dėl to mano frakcija negalės pritarti šią direktyvą. Yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra tai, kad jei mes direktyvoje numatysime išimties nuostatas informatoriams, o jos yra svarbios, bet taip mes neįspręsime problemos Europoje, ypač tol, kol neturėsime bendro supratimo dėl to, kas, e, e, kas yra informatorius Nes e, kiekviena valstybė narė gali spręsti, pavyzdžiui, da, kad kažkokios informacijos paskelbimas nėra, netarnauja valstybės interesui. Ir aš manau, kad ES čia turėtų parengti e, kokį nors teisės aktą, kuris būtų skirtas informatoriams, o ne apsiriboti tik e, išimties nustatymų vienoje direktyvoje. Pone Regner, dėkoju. Norėčiau tikrai labai uh, nuoširdžiai padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams ne vien už tai, kad jie puikiai dirbo, bet ir už tai, kad jie tikrai dirbo lankščiai. Ir jūs sutikote, kad būtų atidėtas balsavimas. Tai yra labai svarbu, nes aš manau, kad labai svarbu yra šį dokumentą tikrai išsamei aptarti, nes tas dokumentas gali turėti įtakos darbo rinkai. mes čia kalbame apie komercinės paslaptis, ne vien apie kažkokius nesvarbius dalykus. Jūs puikiai padirbėjote. Tačiau yra dar šiokių tokių aspektų, apie kuriuos turėtume pakalbėti. Nes gali atsitikti taip, jeigu mes nespręsime tų likusių aspektų, kad darbuotojas e, patirs didesnį spaudimą iš savo e, darbdavių. Dar, Dėkoju, ar dabar galėtume greitai balsuoti dėl dviejų dokumentų. Pirmiausia, vienoda vizų forma. Ar ponas e, Džambaski norėtų ką nors pasakyti, ar mes iš karto galime pereiti prie balsavimo? Aš manau, kad mes galėsime balsuoti rankos pakelimu. Taigi, trečiasis pakeitimas, kas už? Uh, again. Kas prieš? Aha. Uh-huh. Uh, abstance. Kas susilaikė? Rejected. Atmesta. Toliau ketvirtas pakeitimas. Kas už? Okay. Against. Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės projekto, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta Patvirtinta. Sveikiname poną Džembaskį. Toliau Eurojuso ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas. Pono Maštalkos nėra salėje, tačiau jis neprieštaravė tam, kad šis dokumentas būtų pateiktas balsuavimui. Kas už šį e, nuomonės projektą, kas prieš? Kas susilaikė? Niekas. Patvirtinta. Dėkuoju. Oh, there is. Uh, uh, how do you how do you fix this? Wait, wait a moment. I'm almost on the. Uh, uh, dear colleagues, may we continue? Gerbėjai kolegos, norėčiau pasiūlyti tęsti posėdį. continue, uh, Aš siūlyčiau dabar tęsti darbą ir norėčiau dabar perėti prie pirmininkaušių Niderlandų pirmininkavimo prioritetų ir norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi Niderlandų saugumo ir teisingumo ministrą pona Art van der Stör. Dėkoju. Prašau, ponė Vinė. Dėkuoju, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Europa yra pagrįsta laisvės, demokratijos ir teisingumo tradicija. Tai yra tos mintis remtis, kuriamis yra sukurtos mūsų valstybės ir kurios vadovausia e, teisės viršinybės principų. Teisės, kuri nėra nei prancūzų, nei graikų, nei britų, nei vokiečių. Tai yra Europos teisė. Ir jei yra koks nors vienas ministras, kuris labai gerai supranta, kad labai svarbu yra tinkamai bendradarbiauti Europos Sąjungoje, tai būtų už saugumą ir teisingumą atsakingas e, ministras. Aš manau, kad mums Labai svarbu yra bendradarbiauti su jumis. Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija yra ES kertiniai akmenys ir ne viena institucija negali veikti be kitų. Todėl aš džiaugiuosi turėdama šią galimybę, galėdamas pakalbėti apie tarybos pirmininkavimo prioritetus tuo metu, kai taryba pirmininkaus Niderlandai. Bet o šiandien aš norėčiau taip pat kalbėti ir ekonomikos reikalų ministro vardu, pono Henk Kamp. Jis paprašė manęs padėkoti jūsų pranešimą pranešėjai, Konstans Liugrip ir šešėliams pranešėjams ir visiems kitiems ekspertams tikrai, tikrai labai daug dirbo tam, kad mes pajudėtume priekį, e, nagrinėdami e, priekybos ir komercinės paslapties e, klausimus. Ir aš ką tik sužinojau, kad jūs atidėjote balsavimą dėl šio klausimo. Na, ne man uh, vertinti tokį jūsų sprendimą. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes stengsime padaryti viską tam, kad jūs galėtumėt kuo greičiau patvirtinti šį dokumentą, kad jisai būtų viešai paskelbtas kuo skubiau. Jei mes norime turėti augančią ir konkurencingą ekonomiką, labai svarbu yra užtikrinti, kad visoje ES akcininkai e, aktyviai dalyvautų priimant sprendimus. Mes pradėjome trišalės dėrybas, pirmininkavant Luksemburgui, e, ir dėrybos vyksta konstruktyvioje e, atmosferoje. Taryba dabar nagrinėja valstybių pateiktus pakeitimus dėl atskaitomybė pagal atskiras šalis ir mes laukime taip pat ir komisijos poveikio vertinimą. Europos Sąjungoje mes norime, kad e, teisiniai santykiai tarp piliečių ir įmonių būtų aiškus, kad piliečiams kad piliečiai galėtų visuomet uh, susilaukti teisingumo ir kad būtų tinkamai pripaž... visur pripažįstami teismo sprendimai. Taip pat pasiūlymai dėl skaitmeninių sutarčių turi būti apibriežti labai aiškiai, tai sustiprins skaitmeninę vidaus rinką. Šie du pasiūlymai turėtų būti naudingi ir vartotojams, ir, ir, ir verslui, tam, kad nes e, visiems bus naudinga, jeigu turėsime bendras taisyklės, kurios bus taikomos ir sklaidiniam turiniui, ir uh, e, prikybos santykiams. Ir pirmininkavimo e, savo pirmininkavimo metu mes skirsime labai daug dėmesio šiems pasiūlymams. Šiuo metu yra numatyta surekti kelias dėrybas. Ir mes taip pat manome, kad mes manome, kad Taip pat e, valstybės narės turėtų teisę galimybę gauti visas reikiamą, reikiamą informaciją savo valstybė narėje. Labai svarbu yra, kad dėrybos vyktų kuo sparčiau ir tai yra mūsų pirmingavimo prioritetas. Šis pasiūlymas yra uh, bendros autorių teisės sistemos, kurią mes norėtume sukurti, dalis. Komisija nurodė mums, kokių priemonių mums reikės. Uh, ir turėtume e, realistiškai viską vertinti. Ir dar vienas svarbus dalykas tai yra elektroninės teisingumas. Tai yra e, tas rytis, kuri gali potencialiai pasliesti kiekvieną ES pilietį. E, matome, kad šiuo metu susiskaitmeninimas skaitmeninamas yra teisinis procesas. Kartais net liudytojai yra apklausomi pasitelkiant videokonferencijas. Pritaikant visas šias priemonės galima bus maža, mažesnėmis sąnaudomis ir kuo greičiau ištirti, išnagrinėti įvairias bylas. Mes surengė, sureng, surengsime konferenciją, kuri vyks gegužės mėnesį ir kurioje bus kalbama apie elektroninį teisingumą. Bet to nemažai buvo kalbama taip pat ir apie šeimos teisę ir registruotų partnerystų, partnerysčių teisę. Deja, da, pastarojoje bendrų reikalų taryboje nepavyko susitarti dėl šių klausimų. Mes supratome, kad devynios iš valstybių narių jau paprašė komisijos pateikti pasiūlymą dėl pagilinto bendradarbiavimo šioje srityje. Šie pasiūlymai yra nepaprastai svarbus tam, kad galime būtų užtikrinti ES piliečių laisvą judėjimą. Todėl mes manome, kad jei komisija iš tikrųjų pateiks šios pasiūlymus, tuomet taryba, galės pasitikėti tuo, kad Europos parlamentas konstruktyviai bendradarbiaus. Ir Niderlandai e, taip pat sureaguos į šį iššūkį tinkamai. Gerbėjai ponai ir ponios, aš taip pat norėčiau padėkoti ir Brussels 2A uh, uh, reglamentą. Čia labai svarbu yra bendradarbiauti. Jūs visi tikriausiai suprantate, kad uh, tuomet, kai yra pagrobiamas vaikas, mes neturime kuo skubiau imtis veiksmų, kad apgintume jo interesus. Mes nagrinėsime šį pasiūlymą ir mums bus taip pat sužinoti jūsų komiteto nuomonę šiuo klausimu. Bet to aš norėčiau pabrėžti kad Hagos konferencija dėl privatinės teisės bus taip pat labai svarbi apie ją kalbėsime vasario mėnesį. Ir pirmininkavimo metu mes norėtume, kad prie Hagos konvencijos dėl vaikų pagrobimo galėtų prisijungti ir kitos šalės. Ir baigdamas norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kurio labai sunkus ir atsidavęs darbas prisidėjo prie to, kad būtų sudaryti tarp institucijų susitrimą dėl geresnio reglamentavimo. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime netrukus kartu su jumis, Europos parlamentu ir Europos komisija, galėsime užbaigti visas likusias procedūras, kad galėtume jį netrukus pradėti įgyvendinti. Tai yra labai svarbu, nes tai padės mums užtikrinti geresnį skaidru, skaidrumą ir geresnį reglamentavimą. Geresnis reglamentavimas yra nepaprastai e, svarbi tema. Apie tai ne, ne kartą kalbėjo mano kolegos konkurencijos taryboje. Gerbėjai ponai ir ponios, aš pradėjau nuo to, kad kalbėjau apie tai, kad bendradarbiavimas Europos Sąjungoje yra nepaprastai svarbus ir būtent vadovaudomasis bendradarbiavimo dvasia aš norėčiau toliau ir tęsti dialogą su jumis. Dėkoju. Labai ačiū Jums, ministra, už pristatymą. Manau, kad tikrai bus nemažai klausimų ir pastabų Marija Lapinto. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu šiltai pasveikinti Niderlandų saugumo ir teisingumo ministrą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš šiek tiek pasimetęs, kadangi jūs esate ir saugumo ir teisingumo ministras. Mano laikais teisingumas ir saugumas ar nesaugumas buvo nesuderinami dalykai. Tarp šių dviejų sričių visuomet vykdavo tam tikra trintis. Labai dažnai teisingumas reikalauja paukoti saugumą ir atvirkščiai. Aš labai atidžiai klausiausi to, ką sakė ministras. Sveikinu, džiugiuosi tuo, ką pasakėte, bet man atrodo, kad jūs labiau kalbėjote kaip ekonomikos, o ne teisingumo ir saugumo ministras. Jūs nekalbėjote apie pabėgėlius, apie laisvą Europos piliečių judėjimą Europos Sąjungoje. Nekalbėjote apie terorizmą, juk tai yra viena iš aktualiausių problemų ES dabar. Be abejo, gerai, kad yra kalbama apie nusavybės teisės modernizavimą, bet, ministrė, norėčiau paklausti štai ko. Ar jūs manote, kad reikėtų sutrumpinti laikotarpį, kiek yra saugomos uh, autoriaus teisės nuo 70 metų iki 30 ar 40, juk 70 metų laikotarpis yra labai ilgas po to, kai autorius jau yra miręs. Taip yra tiesiog ginami monopoliai. Labai sunku yra platinti to mirusio asmens darbą tokiu atveju. Kitas dalykas - elektroninis teisingumas. Puiku, Mes atsiliekame šioje srityje gerai, kad čia įmamasi darbų. Visgi, ministrė, norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate spręsti pabėgėlių klausimą ir laisvo judėjimo klausimą. Valstybėms nariams tai labai aktualu. Kaip ketinate reaguoti į terorizmą? Ir dar kartą klausiu, ar e, mąstysite apie laikotarpio sutrumpinimą nuo 70 iki 30 ar 40 metų. Prieš suteikdamas žodį kitiems nariams, aš norėčiau paprašyti jūsų apsiriboti šio komiteto kompetenciją. Pane Hautala, labai ačiū. Sveikinu ministrą atvykus į mūsų komitetą. Pirmininkaujantis Niderlandai yra numatę tikslus gero valdymo srityje. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į diskusijas, kurios vyko komitete iki jums atvykstant. Komitetas šiandieną paskelbė savo pasiūlymą dėl reglamento projekto skirto administracinės teisės procedūroms ES institucijose. Žinau, kad taryboje apie tai nebuvo diskutuota. Pirmininkaujantį valstybę žino, kad egzistuoja skirtingos nuomonės. Visgi norėčiau jūsų paklausti, ar galėtumėte rasti konstruktyvų požiūrį šioje srityje. Šis klausimas yra uždėlstas Norėčiau sužinoti, ar galima būtų įtikinti komisiją, kad laikas jau yra atėjęs, gal net ir pavėluota. Atėjo laikas, kai būtina teikti pasiūlymą dėl šio reglamento, kurį mes parašėme Europos parlamente su akademinių ekspertų pagalba. Noriu, kad pakomentuotumėte, ką Niderlandai numato šioje srityje. Aš anksčiau nebuvau girdėjusi, kad registruotų partnerysčių pripažinimas e, galėtų e, būti e, numatytas. Jūs čia nurodėte devynės šalis ir galbūt galėtumėte pakalbėti daugiau apie tvarkaraštį, kaip viską numatote. Kitas klausimas. Gal jūsų kolegų kompetencija tai yra, bet norėčiau paklausti. Kaipgi dėl socialinės įmonių atsakomybės ir atskaitomybės. Aš žinau, kad jūsų kolega pane Plaume dirba šioje srityje, bet vis tiek norėčiau paklausti. Kaip dėl taisomųjų mhm. kaipgi dėl teisės gynimo užtikrinimo, e, kaipgi dėl tų įmonių, kurios yra įsisteigusios Europos Sąjungoje. Ar jūsų manimų galima būtų kalbėti apie šį aspektą kartu su pirmininkaujančia valstybė, juk yra suorganizuota ir didelė konferencija gruodžio pabaigoje šiuo klausimu. Ačiū. Dėkoju, ponė Reda. Labai ačiū. Dėkoju už pranešimą. Jūs kalbėjote apie autoriaus teisės. Žadėjote, kad sieksite susitarimo dėl šio reglamento. Tai labai gerai, bet komisija nurodė, kad tai yra tik tai pirmas žingsnis reformos srityje ir mes tikimės, kad Niderlandai pradės tą reformą. Ypač kai mes kalbame apie mokslinių tyrimų ir švietimo sritį. Ta reforma labai aktuali šioms sritims. Niderlandai nemažai nuveikė šioje srityje nacionaliniu lygiu man iškilo klausimas, galbūt jūs galėtumėte nurodyti, kokiu iniciatyvu imsis Niderlandai šioje srityje. Kaipgi dėl atviros prieigos prie mokslinių tyrimų. Valstybės sekretorius Deka jau kalbėjo šią temą, bet kol kas dar nėra visiškai aišku, ar yra numatomi pasiūlymai dėl reformos šiuose srityse. Kalbant apie mokslinius tyrimus, komisija paskelbė apie tam tikras išimtis. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į apygardos teismo sprendimą Amsterdame Anna Frank Tichting prieš Anna Frank Fonden. Vyksta ginčas dėl Anos Frank dienoraščio. Teismas nurodė, kad tam, kad būtų galima tinkamai analizuoti tekstą, tyriems yra būtina gauti prieigą prie tam tikrų tekstų. Ir tokiu atveju e, autoriaus teisės kenkia pagrindinėms teisėms, kurios numato galimybę tirti. Galbūt būtų e, galima e, pasiremti čia pagrindinė teisė į mokslinius tyrimus. Reikėtų to nepamiršti, kai bus kalbama apie išimtis. Norėčiau daugiau jūsų komentarų šią temą. Ačiū. Ponas Duran. On reste proche. Merci, euh, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Ministrė, nedidelis toks klausimas. Aš uh, Noriu sugrįžti mm, prie direktyvos dėl akcininkų, dėl fiskalinio skaidrumo, ypač dėl ataskaitų teikimo už kiekvieną valstybę atskirai. Uh, Jūs laukiate, kaip sakėte, poveikio vertinimo tyrimo rezultatų. Aišku, laikotės principo, viskas yra teisingai, kadangi pradėtas tas tyrimas, bet galvojant apie tą tyrimą ir, ir, ir visus politinius aspektus, svarbiausia yra, kad, aišku, teisės aktų leidėjai turėtų galimybės teisingai um, padaryti pasirinkimus. Tokio tyrimo tikslas yra taip, ne, o ne užbėgti už akių tiems sprendimams sprendimus ar, ar nu, nukreipti tos sprendimus vieno ar kito, į vieną ar kitą linkmę. Ir parlamentas balsavo dėl rezoliucijos, dėl sprendimo, mm, kad tarptautinių kompanijų uh, apmokestinimas, dažnai tokios įmonės išvengia apmokestinimo daugelį valstybių narių, kad tas apmokestinimas būtų suderintas su normalių kitų įmonių apmokestinimu, kad nebūtų taip, kad 80-90 procentų jų pelno kažkur tai nukeliauja, išvengia apmokestinimo. Ir, ir aišku, laukiame to poveikio vertinimo tyrimo rezultatų, bet mes norime paklausti politiškai, ar pirmininkaujantis Niderlandai galvoja, galvoja, kad reikia eiti link didesnio fiskalinio skaidrumo, kad um, iš tikrųjų, kad ir, ir tarptautinės kompanijos, ir MVI um, būtų vienodesnėse sąlygose. Ar jūs galvojate, kad šis klausimas yra prioritetinis Niderlandams ar ne? Na, aš noriu pasakyti, aišku, kad dėl fiskalinių klausimų Belgija yra pritaikyta sankcija. 700 milijonų eurų ribose dėl būtent dėl tų mokesčių, kurių nesumokėjo kai kurios tarptautinės kompanijos. Ačiū. Mrs. Regner. Pane Regle. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie akcininkų teisų direktyvą. Jūs kalbėjote apie dėrybas ir ataskaitas teikiamas šalims. Aš žiūriu į Niderlandų pirmininkavimo darbo atvarkę. Čia yra e, kalbama apie įmonių mokesčius. E, čia vadovavimasi EBPO BEPS. Tai norėčiau kad būtų kalbama apie realias rekomendacijas, realias ataskaitas atskiroms šalims. Nenorime, kad čia būtų vadovavimas į BEPS projektu. Kitas klausimas. Aš anksčiau mačiau poną Ašę, kuris susitiko su žimtumo komitetu. Jis teigia, kad vienas iš svarbiausių klausimų jam yra kovoti su e, Letterbox įmonėmis. E, tai yra pašto dėžutės įmonės. Aš pasižiūrėjau jūsų darbo atvarkį ir nežinau, ar jūs nurodote, e, kaip yra apibrėžiama įmonės būstinė ir kaip apibrėžiamos tos pašto dėžutės įmonės. Kitas klausimas, nežinau, ar tai patenka į jūsų kompetenciją, į mūsų kompetenciją tai patenka. Kaipgi dėl vyrų ir moterų pusiausvėros įmonių valdybose, kaip ketinate spręsti šį klausimą? Ar bus kovojama su e, vadinamaisiais vaikščiančiais e, zombiais, kaip e, ketinate spręsti tai, ponas Kavada? Merci, euh, prezident. Euh, monsieur ministre, deux des questions. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, du klausimai jau buvo kolegų užduoti, tai aš jų nekartosiu. Bet Europa yra tikrai labai pavojingoje situacijoje, todėl noriu apeliuoti į Europos patriotę, jūsų valstybę, kuri į tokia buvo e, iki šiol ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų taika ir toliau bus. Jau yra padariusi išvadas iš e, visų karo pamokų ir, mm, na, aišku, per tas e, likusias kelias minutės jūs nespėsite atsakyti visus klausimus, bet labai, aš suprantu, turėsite vykti į kitą sutikimą ir taip toliau, bet aš norėčiau, kad e, pirmininkautis Niderlandai nepaskestų tarp to nacionalizmo viso išpolių taryboje. Aš, na, jūs pakankamai jaunas, santykinai, sakykime taip, bet e, jums iš tikrųjų jūsų, čia aš nejokauju, jūsų pečius užgula milžiniška atsakomybė dėl to, ką, ko mes tikimės iš jūsų valstybės, kad jūs sustiprinsite um, bendrijos metodą, kad tikrai nepasiduosite nacionalistinėms visiems tiems aspektams visam judėjimui link didesnį nacionalizmą, aš, aš labai tikiuosi, kad uh, jūs tikrai iš, išsaugosite tą bendrijos uh, sprendimų prieimimą domnule președinte mulțumesc foarte mult domnule ministru pentru. ačiū pirmininke dėkoju ministre kad atvykote pas mus aš noriu užduoti du klausimus galvojant apie jūsų pirmininkavimo darbotvarkę šiam pusmečiui. Visų pirma, Šengeno zona, aš norėčiau, kad įvyktų institucijų, nes, o ne kažkokios asmeniškos diskusijos. Seniai Rumunijoje pasužinojome, kad jums pirmininkaujant Šengeno zona nebus plečiama jūs norėtumėt tik tai stiprinti esamą Šengeno zoną, O mano valstybė, Rumunija, yra narė nuo 2007 sausio pirmos, tačiau vis tiek mes niekaip nepatenkame į tą Šengeno zoną, nors techniškai mes įvykdėme visas taisyklės dėl išorės sienų saugumo, e, taip pat ir dėl to, kad buvo labai brangi, labai tobula įranga nusipirkta mūsų valstybės iš kitos valstybės narės. Taigi mes investavome labai daug, o kitos valstybės valstybės narės, kaip mes puikiai matome, savo sienų, išorės sienų neapsaugo. Tai kodėlgi mm, mes e, vis dar nepriimami į Šengeno zoną. Jūsų valst... yra minimi tam tikri aspektai, argumentai, taip pat ir jūsų valstybės, pavyzdžiui, kad yra korupcijos. Taip, galbūt tos korupcijos ir yra nemažai Rumunijos, gal, Rumunijoje galbūt yra e, nemažai, tikrai jos gal daugiau nei kokiuose kitose valstybėse. Aš buvau um, parlamentaras Rumunijos mm, e, parlamente e, komiteto pirmininku ir, ir mes turime ministrą pirmininką, kuris yra teisingumo persekiojimas, yra e, ministrų, kurie jau pasodinti kalėjimus už tai, taigi mūsų sistema veikia ir Rumunija tikrai labai daug investuoja į tą darbą, tai kaip galima, tai tikrai galvoti, kad, kad tiek daug verslininkų yra, investuoja, pavyzdžiui, mūsų valstybėje, jeigu jau tai pas mus yra nesaugu viskas, tai tikrai nesuprantama, kodėl mes nepriimami į šiandieną. Dar vienas dalykas e, irgi. Norėčiau čia gal tokį skundą išsakyti dėl Rotterdamo ir Konstancijos dviejų uostų varž, varžymosi. Uh, Kokį, ką Jūs galvojate apie šią sritį, ką Jūs planuojate padaryti šią sritį? Dabar dėl pagrobtų vaikų aukų. Puikiai žinau, kas vyksta Norvegijoje. Per 70. Per 70 70 tūkstančių vaikų yra atsidūrę nepaprastai pažeidžiamoje situacijoje. Aš žinau Rumunijos šeimų, iš kurių vaikai yra atimti. Pavyzdžiui, iš vienos vaikos trijų mėnesių kūdikis buvo atimtas. Um, yra pritaikyta um, įvaikinimo procedūra, labai atvira proce, įvaikinimo procedūra jau yra vykdoma, nors dar nėra primtas sprendimas dėl tėvų teisių. Um, žmogaus teisų teismas yra prieėmęs sprendimus, kad Norvegija privalo gražinti vaikus kai kuriuose bylose, tačiau Norvegija net nes, nemano laikytis tų sprendimų. Ką Jūs galvojate apie tokias bylas? Okay, this was the end of the list and uh, Tai yra kalbėtojų sąrašo jau pabaiga, o dabar paprašysiu ministro atsakyti. Ačiū, labai dėkuoju visiems komiteto nariams už išsakytas pastabas. Tik buvau lybė komiteto posėdėje, kur mes labai plačiai kalbėjome apie migraciją ir terorizmą. Tad Gal aš nebeliesiu tų klausimų, kuriuos aptarėme ten, kas yra svarstama taryboje. Aš gal pradėsiu nuo pono Marinio Pinto užduoto klausimo, paskui sakysiu ponas Rėda klausimus dėl autoriaus teisų dėl pirmininkaujančios valstybės ketinimų, dėl autorios teisų. Mes norime, kad būtų šio laikiška ES teisinė bazė to klausimu, kad būtų ir portabilumas internete paskelbtos informacijos, kad ją būtų lengva perkelti, pernešti. Tai yra labai svarbu, bet aišku, reikės nuodugniai taryboje visų pirma išanalizuoti tuos klausimus. E, kiti pasiūlymai, kurie yra paskelbti paminėti, komisijos komunikacija irgi yra labai laukiami. Nežinau, dėl autoriaus teisių galiojimo trukmės trumpinimo, aš nežinau, bet mes pažiūrėsime, kas čia laukia. Taip pat dėl parlamento rezoliucijos Liepos mėnesio 9 dienos praeitų metų, tai irgi atsižvelgėme į tai, ponė Rėda tiravosi dėl um, autoriaus teisių mokslo tyrimo tikslais, Komisija yra paskelbusi, kad pateiks pasiūlymus, kad būtų galima palengvinti mokslo tyrimus ir tai yra labai svarbu. Aišku, taryba labai laukia tų pasiūlymų su didžiuliu susidomėjimu. Ir jeigu tie pasiūlymai bus pateikti laiku, mes, kaip pirmininkaujantį valstybė, labai pareigingai pateiksime tuos e, klausimus darbo atverkiai. E, pone Hautala, teiravosi dėl Europos administracinės teisės. Mes taip suprantame, kad, kad darbo grupė dėl administracinės teisės, kur pirmininkauja prie Hautala, analizuoja es procedūrinės teisės naujas nuostatas ir mes, aišku, tą darbą sekame labai atidžiai. Mes prisimename ir jūsų 2013 metų rezoliuciją dėl rekomendacijų, dėl ES e, teisės, dėl procedūrinių taisyklių. Mm, tačiau galvojant apie procedūrinę teisę, jūs labai teisingai viską paminėjote dėl kompetencijos, tai aš negaliu o kol kas nieko komentuoti, kai bus ta pozicija, tai aišku, tarybos priimta, tai aišku, mes jūs iš karto informuosime. E, toliau panas Durand e, teiravosi dėl e, ataskaitų pateikimo iš kiekvieną valstybę atskirai pirmininkaujantį valstybę atsižvelgia į parlamento komentarus dėl akcininkų teisų direktyvos ir ataskaitų pateikimo už kiekvieną valstybę atskirai. Nebuvo trilogo su, su, klausimas, mes laukime kol kas komisijos pasiūlymų ir kaip mes žinome, komisija stengiasi kaip galima greičiau užbaigti poveikiai vertinimo tyrimą e, iki 2005 ir, ir, ir kai tik tai bus tai padaryta, iš karto atitinkamoje darbo grupėje taryboje bus tai išanalizuota analizuota, kad būtų pasiektas bendras sutarimas taryboje dėl būtent šio klausimo, dėl ataskaitų patikimų už kiekvieną valstybę atskirai. Ir mes, žinoma, atsižvelgsime jūsų pasiūlymus. O tada jau trilogė mes galėsime dirbti šiais klausimais tolyn. Ir kaip pirmininkaujantį valstybę mes pasistengsime, kad trilogė būtų dirbama kaip galima sklandžiau, kad kaip galima greičiau būtų susitarta trijų institucijų. Taip pat mes norėtumėm mm, pasistengti, kad e, informacija per siena eitų kaip galima sklandžiau, ypač kai kalba apie balsavimą, apie akcininkų identifikavimą, turto valdytojus, turto savininkus ir taip toliau, kad būtų geriau, geriau susietas e, val, e, e, vadovų, vadybininkų atlyginimą su jų nuveiktų darbu, kad taip pat būtų ir tarpininkančių patarėjų atitinkamai konsultacijos suteiktos vertinamos uh, pagal jų naudą. Taip pat dėl komisijos paketo sausio pabaigoje, kad čia ponia Hautala minėjo, bus pasiūlymai pateikti kovo pradžioje. Kol kas dar taryba negali spręsti, koks bus, kas toliau bus, nes čia ir su ECOFIN taryba reikia dirbti, bet kai tik tai pasiūlymas bus patiktas, žiūrėsime, ar Ar tai yra kofino, ar tai yra kitos tarybos kompetencija ir spręsime apie tai vėliau. Noriu padėkoti komiteto nariams už klausimus ir už šiltus žodžius išsakytus Niderlandų atžvilgiu. Taip, aš, aš, Niderlandai turi specifinę poziciją daugeliu klausimų, bet aišku, kadangi dabar pirmininkauju tarybai, aš na, ne į visus klausimus galiu tiesiai atsakyti. Plais. Ačiū ministrė už Jūsų atsakymus. Ar dar kokiu papildomu klausimu, ponė Hautala? Jei leistumėt, pirmininkė, e, iš dalies tai patenka į Teisės reikalų komiteto kompetenciją ir tikrai negaliu susilaikyti nepaklaususi jūsų dėl to labai jautraus klausimo, tai yra būsimo referendumo Niderlanduose, pirmininkaujančioje valstybėje dėl um, asociacijos sutarties su Ukraina. Ir komisijos pirmininkas Junkerė šiandien paskelbė, kad uh, Jeigu ta asociacijos sutartis su Ukraina būtų atmesta, tai sukeltų viso žemynų krizę. Mes jau turime ne vieną žemyno, šio žemynų krizę dėje. Tai, na, ir aš suprantu, kad jūsų vyriausybė tikrai yra pasišventusi tam, dėti visas pastangas, kad tas susitarimas būtų apgintas, kad ta asociacijos sutartis būtų Tai ar, ar jūs galėtumėt tarti kokį žodį šiuo klausimu? Mane tikrai labai neramina ta situacija, nes jeigu bus taip, kaip ponas Junkeris pasakė, jeigu šis susitarimas bus atmestas referendume, padarinys būtų, kad būtų visas asociacijos sutarimas atmestas, tai tuomet visas kortas atiduosime Rusijai į rankas, jie tik ir laukia, kada taip atsitiks. Well, in the direction of Mrs. Hakla, I could say that Pane Hautala, galiu pasakyti dėl to, kad aišku, taryba atidžiai seka Niderlandų referendumo visą procesą. Be jokių abejonių aptarsime referendumo rezultatus, kai tik tai jie bus žinomi, bet kol kas tarybai dar per anksti būtų formuluoti poziciją to klausimu, nes mes nežinome, koks bus atsakymas. Dėl to, ką ponas Būda dar pasakė, aš pamiršau jam pasakyti dėl tų pagrobtų vaikų klausimo. Tas pavyzdys, kurį jis pateikė, man rodo, kad taryba turi dirbti stiprindama visus ryšius, visą darbą dėl pagrobtų vaikų ir mes numatome tai daryti ir aš aš jau minėjau, kad tai bus tarybos prioritetas. Mes aptarsime tame tarpe be kitų klausimų ir Hagos sutartį. Daugiau nematau prašančių žodžio, tai norėčiau mūsų komiteto vardu padėkoti ministrui, kad jis atvyko pas mus šiandien. Mes linkime jums labai sėkmingo pirmininkavimo ES visų europiečių labui. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti gerbėmiems komiteto nariams e, už jų klausimus ir uždėmesi mano atsakymams. Aš noriu pasakyti, kad mūsų pirmininkaujantį valstybę norėtų išlaikyti tos pačius santykius, tą pačią darbinę atmosferą, kurią palaikė pirmininkavęs Luksemburgas Europos parlamento. Aš esu pasiryžęs, um, kaip galima glaudžiau su jumis bendradarbiauti visų mūsų bendrai, bendram labui. Ačiū. Uh, uh, is... Gerbėjai kolegos, toliau vyks uždaras posėdis, todėl norėčiau paprašyti visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarose posėdžiuose, išeiti tyliai iš šios salės. Labai dėkoju.